Alors, mesdames et messieurs, nous allons procéder au. Kągi, ponios ir ponai, siūlau balsuoti dėl Cashman pranešimo. Pirmiausia, pasitikrinkime, ar viskas veikia elektroniškai, ar turite savo korteles. Taigi bandomasis balsavimas. Balsuosime dėl Michaelo Cashmano pranešimo. Reikia, kad dar du asmenys nuspaustų mygtuką. Dar vienas, ne dar du. Viskas. Bandomasis balsavimas baigtas. Atrodo, kad viskas veikia. Atrodo, kad vienas žmogus balsavo prieš Kešmeno pranešimą. Balsavimo sąrašas yra parengtas anglų kalba. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. Antras pakeitimas. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl antro pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečias pakeitimas. Ne, atsiprašau, ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė, atmestas. Penktas pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė, atmestas. Septintas, kas už? Prieš? susilaikė, atmestas. Aštuntas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar aš, devintas pakeitimas, trys dalis, kas už pirmą, prieš, Ne, atsiprašau, sako pirmininkė, suklydau. Devintas pakeitimas yra trys jo dalis. Pirma dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečia dalis kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ar kitas neturėtų atkristi? Dešimtas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Vienuoliktas. Tik vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Dvyliktas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Tryliktas. Kas už? Prieš? susilaikė pritarta. 14 kas už, prieš susilaikė pritarta. 15 kas už, prieš susilaikė pritarta. 16 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 17 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 18 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 19 kas už, prieš susilaikė pritarta. 20 kas už, prieš susilaikė pritarta. 21 kas už, prieš susilaikė ne. Balsuokime, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 21. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 22 kas už, prieš susilaikė pritarta. 23 kas už, prieš susilaikė pritarta atmestas. A kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Kitas atkrinta. 25 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 26 kas už, 27 atsiprašau, atmestas. 28 ar taip. Po to nes 27. Ne, buvo kažkuris pakeitimas atsi... 26 buvo atsiimtas. 28 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 29 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Žodinis pakeitimas numeris 1 kas už, prieš susilaikė patvirtintas. 31 kas už, prieš susilaiko atmestas. 32 kas už, prieš susilaikė atmestas, 33 kas už, prieš susilaikė atmestas, 34 kas už, prieš susilaikė atmestas. Ir viskas atrodo. Taigi dabar turime balsuoti dėl visos nuomonės. E, balsuosime elektroniniu būdu, kas už. Pri... Balsuojame keldami rankas. Nuomonė patvirtinta. Iš tikrųjų pasakiau elektroninis balsavimas, taigi berots balsuojama buvo, turime balsuoti ir elektroniniu būdu. Taigi 18 už, 6 prieš. Puikiai padirbėjote, ponai Kešmenai. Donc, euh, euh, voilà. J'ai le. Où est-ce qu'il est, le vice-président Le vice-président est arrivé, je l'invite à. Viceprezidentas atvyko. Norėčiau dabar jį pakviesti ir būtų labai gerai, jeigu liktumėte salėje. photo. Ah, okay, okay. <laughs> Alors, vous avez mis la lampe de poche en plein. Merci. Alors, nous allons continuer euh, notre. Taigi, tęskime. Prašau visų susėsti. Jeigu norite pasikalbėti tarpusavyje, prašau tai daryti už salės durų. Šiandien diskutuosime su jo ekscelencija antrojų Burundžio viceprezidentu, ponu Žerveru Fikiri. Jis e, rengia, surengia aukšto lygio misiją į Belgiją ir mūsų kolega Louis Michel e, paprašė mūsų jį priimti. Karibų, jūsų ekscelencija, ministrė, ponios ir ponai, Pone Rufikiri, norėčiau suteikti Jums iš karto žodį, kad galėtumėte mums papasakoti, kaip vyksta kova su skurdu ir kaip skatinamas vystimasis. Taip pat prašau papasakoti apie e, socialinė ir politinė situacija Burundyje. Taigi sutikim žodį. Ačiū. Vystimosi komiteto pirmininkė, ponios ir ponai, gerbėmiai nariai. Noriu visų pirma padėkoti Europos parlamentui. Už tai, kad suteikė man galimybę apsilankyti čia vystimosi komitete. Labai ačiū, kad priemėte mus, taip pat dėkoju Jums už Jūsų e, darbą ir už pareiškimus per e, partnerių konferenciją Ženevoje. Norėčiau labai padėkoti ES, kuri daug padeda Burundžiui, e, skatinant socialinį ir ekonominį vystimasi. Taip pat noriu padėkoti ir už vystimasi atsakingą komisarui, už tai, kad jis apsilankė, kad jis dalyvavo partnerių konferencijoje. Tai buvo labai aiškus signalas. Taigi, kaip atrodo mūsų antrosios kartos e, sistema e, skirta vystimusi ir kovai su skurdu. Toje sistemoje yra atspindėti iššūkiai, su kuriais susiduria mūsų e, šalis. Ši sistema yra grindžiama pasiekimais ir pažanga. Ką aš turiu galvoje, sakydamas pasiekimai ir pažanga? Turiu galvoje pažanga, kuri pasiekta įvairiose mūsų šalies sektoriuose. Visų pirma, įgyvendinus taikos prioritetus, 2007 metais e, įvairiose sritise buvo padaryta daug pažangos, ypač taip, užtikrinant taiką ir saugumą. Visoje šalyje dabar vyroja taika, yra nuginkluojami e, civiliai, taip pat reabilituojami buvę kovotai, kovotojai. Vyksta civilių asmenų repatriacija, mes E, giname žmogaus teisės, kovojame su nebaudžiamumu ir sprendžiame žemės nusavybės klausimus. Taip pat siekiame pažangos ir e, socialinėme ir ekonominėme sektorėje. Taigi nuėjome tikrai ilgą kelią, sustiprinome ir savo šalies saugumo struktūras, o tai mums padėjo spręsti ir nacionalinius ir traptautinius klausimus. Taigi nusiginklavimas, e, mažo kalibro ir lengvų ginklų tvarkymas, taip pat mūsų saugumo pajėgų profesionalėjimas yra labai svarbus dalykai. Mes dirbame Haityje, Somalija, Darfūre ir Dramblio Kaulo Respublikoje. Visą tai rodo, kiek daug pasiekėme šioje srityje. Kalbant apie demokratijos konsolidavimą ir įvairias politikos skriptis, reikėtų pasakyti, kad pasiekėme daug pažangos stiprindami dialogą, kuris yra konfliktų sprendimo priemonė. Kovo mėnesį vyko susitikimai dėl gebėjimų kūrimo, prie jų prisidėjo Junktinių tautų biuras Burundija. Taip pat į šį procesą mes įtraukėme ir Burundžio politikus, kurie, yra, kurie gyvena kitose šalise, kurie yra išeiviai, ruošiamės rinkimams, kurie vyks 2015 metais. Gegužės mėnesį buvo aptarti svarbus pakeitimai, kurių, kuriuos reikia padaryti rinkimų įstatymę, kad vyktų 2015 metais tarptautinius standartus atitinkantis rinkimai. Buvo surinkta keletas seminarų ir visą tai Burundžiui ir tarptautiniai bendruomeniai teikia vilčių, kad rinkimai vyks teis, teisingai ir skaidriai. Vyriausybė galvoja apie rinkimus ir ketina šviesti gyventojus, e, informuoti juos apie įstatymų viršenybės principą, taip pat ketinama remtis žmogaus teisų ir konstituciniais principais. Susitaikymo stiprinimas taip pat e, labai aktualus Burundžio vyriausybei. Mes žinoma, daug dėmesio skiriame perinamojo laikotarpio teisingumui ir šiuo metu parlamente yra svarstomas atitinkamas įstatymų projektas. Mes taip pat ketiname įsteigti tiesos ir taikinimo komitetą. Kalbant apie socialinius ir ekonominius klausimus, turime rodiklių, kurie rodo, kad Burundis pasiekė pažangos socialinių aspektų prasme. Norėčiau paminėti puikia pažanga. padaryta užtikrinant galimybės vaikams mokytis pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Mm, 2005 metais Maždaug 57 mm, procentai vaikų lankė pradinės mokyklas, dabar šis rodiklis yra 97 procentai. Kalbant apie vidurinį išsilavinimą, 2010 metais vidurinėse mokyklose besimokančių e, vaikų buvo 33 procentai, 2011 metais 47 procentai, 2012 50 procentų, o iki šių metų rugsėjo mėnesio tas rodiklis sieks 60 procentų. Žinoma, mes um, ir toliau tęsime darbą, kol šioje srityje nebeliks problemų. Sieksime, kad moksleiviai ne, ne, nebaig, neišeitų iš mokyklos pasiekę šeštą klasę. Sieksime visiems uh, suteikti pagrindinį išsilavinimą ir suteikti įgūdžių, kad jie galėtų integruotis į darbo rinką. Daug pažangos buvo pasiekta ir sveikatos priežiūros sektoriuje. 2005 metais vidutinė gyvenimo trukmė buvo 45 metai, dabar 50 su puse metų. Taigi, dabar gimstantis Burundžio gyventojai gali tikėtis e, gyventi ilgiau nei prieš penkerius metus. E, kūdikių ir gimdyvių mirtingumo rodikliai taip pat sumažėjo, nes yra užtikrinama nemokama sveikatos priežiūra vaikams iki penkerių metų ir besilaukiančioms moteriams. Taigi Burundžio gyventojams teikiama sveikatos priežiūra smarkiai patobulinta. Mes taip pat statome ligoninės mm, ir suteikėme geresnę prieigą prie jų gyventojams. Toliau, kalbėdamas apie socialinę sritį, e, paminėsiu pažangą padarytą žmogaus teisų srityje. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Iki 2005 metų mūsų miestų valdžios institucijose visai nebuvo moterų, tačiau po rinkimų 2010 metais buvo išrinkta moterų. 2005 metais patvirtintoje konstitucijoje yra numatyta kvota 30 procentų e, išrenkamų asmenų turi būti moteris 2010 metais senate moterų buvo 50 procentų. Žinoma, dabar e, tas rodiklis nebėra 50 procentų, nes yra kai kurių senato narių, kurie yra senato nariai iki gyvos galvos, dėl to rodikliai šiek tiek pasikeitė, bet apskritai Burundis yra uh, antroji šalis po Bolivijos pagal e, moterų atstovavimą. Burundžio įstatymai gina moteris nuo smurto dėl lyties ir manau, kad tai taip pat yra didelė pažanga. Toliau ekonomika. Kad e, įrodyčiau, kiek pažangos mes pasiekėme, pateiksiu keletą skaičių. BVP tenkantis gyvent gyventoj, vienam gyventojui buvo 110 dolerių 2004-2005 metais, dabar tas skaičius yra 300 JAV dolerių. Taigi BVP vienam gyventojui nuo 2005 metų išaugo tris kartus. Jei suskaidytume šį rodiklį smulkiau, pamatytume, kad gerokai pagerėjo ir Burundžio gyventojų gyvenimo lygis. Užtikrinama geresnė prieiga prie geriamojo vandens, patobulinta ekonominė struktūra, čia turiu galvoje pavyzdžiui telekomunikacijų infrastruktūrą. Mes taip pat skatiname verslumą, norime suteikti galimybę įmonėms investuoti Burundijoje. Burundijoje Anksčiau norint įsteigti verslą reikėdavo įvykdyti 11 procedūrų per 30 dienų. Tai buvo 2011 metais. Tačiau dabar, norint įsteigti įmonę, galioja vieno langelio principas ir viską galima sutvarkyti per 2 valandas, o ne per 30 dienų. Be to, Mes atliekame ir kitus darbus, kurie gerina mūsų verslo rodiklius mm, pastarosiuose dviejose ataskaitose Burundis yra pripažįstamas kaip viena iš didžiausių pažanga, kaip viena iš didžiausią pažangą pasiekusių šalių, skatinant verslumą. Nepaisant padarytos pažangos, mes pripažįstame, kad susidurėme ir su iššūkiais ir dėl to norėčiau paraginti mūsų partnerius padėti mums ieškoti sprendimų visose srityse. Burundis nori pakeisti savo įvaizdį ekonominės ir politinės valdysenos ir žmogaus teisų prasme. Burundis e, nori kovoti su skurdu ir skatinti savo ekonomikos augimą. Jei prisimintume, kiek padidėjo BVP rodiklis vienam gyventojui, vis tiek pamatytume, kad Burundis yra vienas skurdžiausių pasaulio šalių, nes ją stabdo, šią šalį stabdo jos praeitis. Vis dėlto Burundis turi milžinišką potencialą, kurį reikia pasinaudoti, bet tam reikia atitinkamų sistemų. Dėl infrastruktūros. Burundis labai susirūpinęs dėl savo energetikos deficito. Mes pagaminame 40 MW ir to, tiek energijos užtenka tik 2 procentam namų ūkių. Tai yra labai mažas skaičius, mažas rodiklis. Čia norėčiau padėkoti Europos Sąjungai ir Europos investicijų bankui, už, kuris dirba kartu su Pasaulio banku, e, finansuodamas e, du, dvi, dviejų E, hidroelektrinių e, ir užtvankų statybą. Ir turėtume pagaminti 50 MW iki 2017 metų, tai reiškia, kad mūsų pagaminamos energijos kiekis turėtų padidėti dvigubai. Indija mums yra suteikusi paskolą e, statyti dar vienai užtvankai Ta užtvanka statys Švedijos įmonė, jos pajėgumai bus 10 MW. Kinija taip pat atliko studiją ir svarsto galimybę statyti dar vieną užtvanką, dar vieną hidroelektrinę, kurios galingumas būtų 15 MW. Vyriausybė taip pat galvoja apie investicijas į dar vieną elektrinę, kuri generuotų 10 MW. Turime upę per E, Demokratinė Kongo Respublika, Burundi ir kitas šalis teka upė, kurios e, energiją, kurios vandenį mes ir panaudosime ir dalinsimės pagaminamą energiją su kitomis šalimis, įskaitant ir Tanzaniją. Ir tikiuosi, kad per artimiausius ketverius metus sugebėsime išspręsti savo energetikos problemas. Mums kyla iššūkių ir žemės ūkio srityje. apsirūpinti, e, kalbant apie apsirūpinimo maistu, mūsų ūkis yra daugiausia natūrinis ūkis, bet mes norime modernizuoti savo žemės ūkį, kad burundžio gyventojai galėtų pasigaminti pakankamai maisto, užsiauginti pakankamai maisto ir kad galėtume diversifikuoti savo eksportą. Taip pat norime kurti darbo vietas ir ne žemės ūkio sektoriuje. Mums kyla daug iššūkių sveikatos rytyje, jau kalbėjau apie e, pasiektą pažangą. Bet turiu pasakyti, kad e, gyvenimo trukmė yra vos 50 metų, 50,5 metų, tai yra labai nedaug, turint galvoje, kad, pavyzdžiui, Belgijos piliečiai gali tikėtis gyventi maždaug 80 metų, taigi mūsų dar laukia daug darbo. Taip pat kyla problemų ir dėl žemėtvarkos, tenka spręsti ginčius dėl žemės nuosavybės. Ir čia pasitaiko ir žmogaus teisų pažeidimų, žmonės žudo vieni kitus dėl nesutarimų, dėl žemės padalymo. Bet ES Burundi laiko partnerių, norėčiau padėkoti uh, Europos Sąjungai už tai ir tikiuosi, kad tokiu pačiu požiūriu bus vadovamas ir per kitą finansavimo laikotarpį. Mes e, nusprendėme pasinaudoti ES pasiūlymu ir bendradarbiauti spręsdami žemės klausimus. Pateikėme savo programą, CCP2 programą partneriams Ženevoje. Ja sudaro keturi planai. Visų pirma, įstatymų viršenybės principas, geros valdysenos stiprinimas, lyčių lygybės skatinimas. Antras dalykas - Burundžio ūkio pertvarka, remiantis tvarių augimų ir darbo vietų kūrimu. Į tai įeina ir žemės ūkis, infrastruktūra, transportas, telekomunikacijos ir energetika. Trečia sritis susijusi su pagrindinių paslaugų prieinamumo gerinimu. Kalbėdamas apie prieinamumą turiu galvoje ir kiekybę, ir kokybę. Mes norime stiprinti socialinę apsaugą ir tobulinti švietimą. lengviau yra spręsti infrastruktūros klausimus, tačiau labai svarbi yra ir kokybė. Mes turime užtikrinti, kad turėtume tinkamos mokomosios medžiagos, turime renkti mokytojus. Visi šie klausimai dar yra neišspręsti. Ketvirta programos dalis yra susijusi su aplinka ir tvariu augimu. Tai yra horizontalūs, įvairias tritis apimantis klausimai. Ir man labai malonu paskelbti, kad įsipareigojimai prisimti Ženevoje viršijo mūsų lūkesčius. Mes dabar kalbame apie daugiau kaip vieną milijardą dolerių. To mes tikėjomės, tačiau po konferencijos išgirdome, kad galime tikėtis 2,6 milijardų JAV dolerių. Taigi grįžome namo labai patenkinti. Jau yra pasirašyti kai kurie susitarimai su Burundžio vyriausybė. Tai rodo, kad e, yra galimybių sutelkti išorės išteklius. Ženevos konferencijoje buvo pasiūlyta renkti sektorinės konferencijas. Ir pirmoji tokia konferencija vyks kitą pirmadienį ir antradienį, Liepos 15-16 dieną. Jos metu dėmesys bus sutelktas į ekonominį vystimas į infrastruktūrą, tai yra transportą, informacinės technologijas, privataus sektoriaus vystimas į priekybą, turizmą, užimtumą, lyčių klausimus, švietimą, vandenį ir sanitarnės sąlygas. Kit data. Konferencija vyks spalio 28-30 dieną. Ten Taip pat spręsime geros valdysenos, įstatymų viršinybės, regioninės integracijos, veikatos, energetikos ir kitus klausimus. Norėčiau padėkoti Europos Sąjungai ir Nors mes ir grįžome į namus labai patenkinti, išgirdę įsipareigomus Ženevoje, vis dėlto turiu pasakyti, kad mūsų poreikiai yra milžiniški. Taigi norime kreiptis į ES ir paprašyti padidinti jos teikiamą pagalbą Burundžiai. Žinoma, norėčiau dar palikti laiko ir klausimams. Norėčiau suteikti Jums e, galimybę pateikti man klausimų apie tuos dalykus, kurių galbūt neminėjau savo kalboje. Vis dėlto norėjau pasinaudoti ir šią progą ir papasakoti, ką mes pasiekėme ir kokie iššūkiai mūsų dar laukia. Berman, puis... Dabar suteiksiu žodį ponui Bermaną, po to ponui Mičel. panė viceprezidentė. Noriu su jumis pasisveikinti ir dėkoju, kad atvykote čia taip gyvai pasikeis nuomonėmis, dėkoju iš įžanginę kalbą. Ne vieną progą jūs kalbėjote apie žmogaus teisės. Ir per pastarosius mėnesius Burundis įsiskyrė tuo, kad iš tikrųjų patvirtino įstatymą kuris, tiesąkant, skirtas spaudos laisvėjai užgneušti. Pagal jį reikalaujama, kad visi žurnalistai turėtų universitetinį išsilavinimą, nepriklausoma nuo jų profesinės patirties. Nes juk tai yra darbas, kuris kartais išmokstamas um, tiesiog iš patirties, bedirbant. Labai nemažai žurnalistų uh, neturi specialaus įsilavinimo, tačiau tiesiog pradėjo dirbti šį darbą ir tapo tikrais profesionalais. E, taip pat e, e, pagal šį statymą numatytas tam tikros gana griežtos priemonės. Ir labai svarbu žurnalistams demokratinėje valstybėje užtikrinti savo informacijos šaltinio apsaugą, tačiau dabar E, atrodo įsigalios tam tikri apribojimai, e, tai žurnalistai kaip ir turės atskleisti savo šaltimus. Taip pat e, buvo numatyta, kad bet kokia propaganda susijusi su priešais arba vyriausybės kritika, visa tai yra tarsi persiokiamas temos, visą tai išdėstė tiesiog įstatymuose, kas yra visiškai neprimtina. Bet kuri tiek Afrikos, tiek Europos, tiek bet kurio kito regiono valstybė uh, E, privalo užtikrinti spaudos laisvę, bet kokiai demokratiniai santvarkai e, yra visiškai neprimtina, kad e, vyriausybė už atginusi spaudos laisvę užsipuola spaudą pati. Ar jums nereikia spaudos laisvės? Aš manau, kad Afrikoje, kur mes matome tokį spartų ekonomikos augimą, turi laisvę. Na, galbūt tai nebūtų visiškai absoliuti spaudos laisvė, kartais uh, E, įstatymais tenka apriboti e, kai kurios dalykus, pavyzdžiui, rasizmo, neapykantos kurstimus ar panašius dalykus. E, tačiau, kalbant apie finansinius, ekonominius klausimus ir panašiai, čia tikrai turi būti užtikrinta visapusiška spaudos laisvė. Tai labai svarbu ir verslininkams, ir investuotojams, ir visiems, kas nori dalyvauti pilietinės visuomenės gyvenime. Taigi, kreipiuosi jūs raginamas panaikinti šį teisės aktą. Pasmičiau. Ačiū už jūsų pasisakymą. Na, kai stebėte statistinius duomenis e, atspindinčius Burundžio vystimasi, tai iš tikrųjų e, atrodo viskas labai optimistiškai. Galbūt čia neatsispindi, kokia sunki yra padėtis, tačiau bent jau iš tikrųjų matosi, kad pažanga yra ženkli. Ir Aš manau, kad e, reikėtų toliau e, stengtis, e, nes mums kartais tokie domės irgi yra reikalingi, mes turime savo rinkėjams parodyti, jog pažanga iš tikrųjų yra pasiekiama, nes Europa irgi išgyvena negeriausius laikus ir kartais mūsų rinkėjų sunku įtikinti, kad mūsų išleidžiamos lėšos iš tikrųjų nenaina veltui. Taigi tokie sėkmės pavyzdžiai yra tikrai naudingi. Dabar rugsėjo mėnesį šis komitetas Jungtinėse tautose, New York'e E, dalyvaus peržiūrint tūkstančio vystimosi planus ir e, mėgins e, išsiaiškinti, kokius ypatingai tvarius ilgalaikius tikslus būtų galima įtraukti naujai pakeičiant kai kurios jau spręsus klausimus arba nepasteisinius metodus. Taigi, mm, mano klausimas būtų jums, kaip stovų iš šalies, kurie iš tikrųjų sudūrė su daugybė įvairių sunkumų, kurie dar patiria daug problemų. E, kokie iš jūsų perspektyvos vertinant turėtų būti tūkstantmečio plėtros arba vysimasi tikslai? Ačiū, toliau panas Gerans. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti svečio štai ko. nežinau, ar jis praeitie yra kalbėjęs apie ekonominės partnerystės sustarimus, tačiau man būtų įdomu išgirsti, ar Burundi domina e, ekonominės partnerystės sustarimai. Galbūt galėtumėte pasakyti savo nuomonę šio klausimu. Pone Zekaiser. Ir tada jau išklausysime atsakym. Labai ačiū, e, ponė viceprezidentė. Šiltai jūs sveikinu. Aš Labai džiaugiuosi, kad konferencija Ženevoje viršijo su lūkesčius, tai be abejo visada yra gera naujiena e, šaliai, kuriai reikia pagalbos. E, kita vertus, tie statistiniai duomenys apie Burundį, kuriuos išgirdome šiandien, e, be kita ko byloja ir apie tai, kad Burundis yra viena iš korumpuočiausių valstybių pasaulyje, taigi gal galėtumėte mums šiek tiek papasakoti apie kovą su korupcija savo šalyje ir kokiu rezultatu pasiekėte. Labai ačiū. Na ir dabar norėčiau paprašyti prezidento atsakyti klausimus. Su ekscelencija žodis jums. Ačiū dar kartelį, noriu padėkoti e, įvairiems parlamento nariams, išsakiusiems tam tikrus surūpinimus ar nuogastavimus, e, mes irgi pritarėme jūsų surūpinimai. Visų pirma, dėl spaudos įstatymo aš galiu patikinti, kad e, Burundis iš tikrųjų padarė pažangą, bet jau vyriausybė konkrečiai tikrai padarė pažangą e, bendrai ginant žmogaus teisės. Žinote, kad Burundis iš tikrųjų nuėjo ilgą kelią. Mes išgyvenome didžiulę krizę praeitie, kuri truko keltą metų ir mums prireikė laiko atkurti šalį. Pažanga, kurios pavyko pasiekti šiai dienai žmogaus teisų ir geros valdysenos srityje. Ir tie pamatai, tie kertiniai akmenys, kurių mes e, vėliau bandysime kloti ekonominių problemų sprendimo pamatus. Na ir kalbant apie žmogus teisų klausimus, Taip pat e, spaudos įstatymo gyvenimas irgi turėtų būti vertinami mūsų padarytos pažangos e, kontekste, taip pat kontekste to, kad e, platesnė prasme yra vis geriau ginama žmogaus teisės. Taigi galiu jūs patikinti. Na, o kalbant apie reikalavimus, kad žurnalistai turėtų universitetinį išsilavinimą arba dėl šaltinių apsaugos, na, keletą žodžių apie tai. Dėl universitetų laipsnio. Tuo mes siekiame kelti žiniasklaidos e, profesionalumą e, ir patikimumą, kadangi esama trūkumų. Taip, įvairiose valstybėse situacija skiriasi. Tačiau mes bent jau matėme, kad Burundžio žurnalistų sektoriuje iš tikrųjų trūksta profesinės kvalifikacijos. E, kalbant apie šaltinių apsaugą, įstatymę nesakoma, kad žurnalistai turi atskleisti šaltinius, nebent e, tai susiję su kokiais nors pažeidimais. E, jeigu informacijos skleidimas susijęs su pažeidimu, nustatymu pažeidimu, tai mes be abejo turime imtis priemonių, kadangi žurnalistai yra tokie pat piliečiai, kaip ir visi kiti šalies piliečiai. Ir jeigu jie uh, piknaudžiauja vienaip ar kitaip e, ir pažeidinėja, pavyzdžiui, konstituciją arba kitų teisės aktų nuostatas, tai, tai žurnalistai taip pat gali būti patraukti į teismą ir e, tokia atveju teisės gali pareikalauti, kad būtų atsklistas informacijos šaltinis. Tačiau, kas žmonės neraminom, kada buvo parengtas šitas statymo projektas, tai E, buvo tai, kad e, jiems pasirodė, kad žurnalistai turės atskleisti savo informacijos šaltinius, pavyzdžiui, policijai arba žvalgybos tarnybom. Tačiau taip nėra. Tik tai teismo reikalavimu gali būti e, skleidžiami informacijos šaltiniai, tai yra vienintelė, vienintelis atvejais, vienintelė nuostata. Ir visą tai vyktų oficialių procedūrų kontekste, bet Šito galima turbūt tikėtis ir Europoje bei kitose pasaulio šalise. Kai dėl straipsnių ar pranešimų uždraudimas jautriomis temomis, tuo mes siekiame užtikrinti pusiausvyrą valstybė, kuriai dar labai reikia stabilumo, kuri tik išgyveno labai gilę krizę. Taigi mes ir siekiame apsaugoti šitą delikačią pusiausvyrą ir uh, e, užkisti kelią tam tikriems pareiškimams spaudoje, kurie kurstytų rasinę neapykantą ar kažkokią tai etinę neapykantą ir galėtų gražinti šalį į chaosą arba į praeities konfliktus. Tačiau galiu patikinti, kad valstybė Burundija plačiai prasme iš tikrųjų laikysis žmogaus teisų. Bet ar tai gerai demokratijai? ar demokratijai gerai, jeigu, pavyzdžiui, e, straipsniai dėl finansinių dalykų, dėl finansinių klausimų e, gali būti uždrausti. Aš nemanau, kad e, žiniasklaidai kas nors draus rašyti apie finansinius klausimus. Galbūt kyla klausimas, kaip jie apie tai rašo ar kalba. Šiaip jie gali rašyti visomis temomis tol, kol tai, kas yra parašyta arba pasakyta žiniasklaidoje, nekelia grėsmės taikai ar visuomenės saugumui. Valstybės saugumas dabar mums yra didžiausias prioritetas ir priešastis yra ta, kad mes dešimt metų buvome karo stovyje. Ir be saugumo, be mm, stabilumo negalima siekti jokios pažangos vystimos srityje. Iš tikrųjų, mes e, labai sunkiai visą tai išgyvenome, dėl to dabar be abejo saugumas yra mums aukščiausias prioritetas. Tačiau e, bet kuriuo atveju turiu pasakyti, kad debatai dėl šito įstatymo projekto dar nesibaigė. Šiai dienai Konstituciniam teismui yra pateiktas skundas e, dėl to, kad šis įstatymo projektas netinka Konstitucijos, taigi diskusijos tęsiasi. Ir nors šitas teisės aktas jau įsigaliojo, tačiau jis yra užginčytas. Kalbant apie tūkstantmečio plėtros planus ir prioritetus. Laikotarpis nuo 2015 metų mums atrodo e, turėtų būti laikotarpis, kada reikės ypatingą dėmesį skirti valstybėms, kurios dar nepasiekė, dar negyveno šitų tūkstantmečio tikslų ir padėti pasiekti šios tikslus iki 2020 metų. Mes, pavyzdžiui, įgyvendinome šios tikslus um, ne vienoje srityje, tai tarkim, kad ir universitetinėme įslavinime arba panašiai. Tačiau e, kovos skurdu srityje Burundis dar labai atsilieka. Ir jeigu kalbėsime apie mūsų prioritetus, tai mes manome, kad valstybės, kurios dar turi gyvendinti tūkstantmečio plėtros tikslus, turėtų būtent įgyvendinti juos per antrąjį e, etapą. Na, o ekonominės partnerystės sutartys be abejo yra mums labai svarbios ir e, mes labai atidžiai stebime bet kokias diskusijas šio klausimą. Mes manome, kad ir toliau šios sutartys turėtų būti sudaromos, jos turėtų garantuoti visų suinteresuotų šalių interesus. Turime išlaikyti interesų pusiausvyrą. Būtent e, tokia turi būti tikroji partnerystė. Uh, kalbėti apie tai, kad Burundis yra tarp pačių korumpuočiausių valstybių, na nežinau, ar situacija tebėra tokia pat šiai dienai. Tačiau viena iš problemų, pavyzdžiui, viena iš nesenų problemų, su kuria sudūriau birželio mėnesį, lankiausi Vašingtone, be kitako sutikau su pasaulio banko e, vertintojais ir jie pažymėjo, kad E, Burundis iš tikrųjų pasiekė didžiulės pažangos, nors kartais labiau užtrunka, kol ta pažanga iš tikrųjų įgyja statistinių domenų išraišką ar yra kitaip pripažįstama e, pasauliniu mastu. E, praeitais metais buvo lyginamas penkios Afrikos valstybės pagal korupcijos indeksą ir Transparency International pasiekė tam tikros uh, E, pažangos. Pavyzdžiui, iš tų penkių valstybių sąrašo anksčiau Brundis buvo paskutinėje vietoje, dabar jis jau yra antroje e, vietoje. Na, ir taip pat e, tautų ataskaitoje matosi, kuriuose sektoriuose daugiausiai pasiekta pažangos - sveikatos, priežiūros ir apsaugos sektorius. Tai kai kurie kiti sektoriai gerokai pasitaisė korupcijos atžvilgių. Kita vertus dėja, praeitų metų lapkritį pasirodė kitas pranešimas, pasaulinis pranešimas ir ten e, duomenys apie mūsų šalį tiesiog nebuvo pakeisti. Taigi nuo 2005 metų mes dirbome gyvendami administracijos reformas ir stengiamės padėti institucijoms kovoti su korupcija. Mes turime specialų e, antikorupcijos korpusą, specialų antikorupcinį teismą ir e, apskritai stengiamės geriau gyventi teisingumą. Ne visos priemonės dar yra įgyventos. E, turime taip pat specialią mokesčių inspekciją, kuri irgi kovoja su e, sukčiavimu ir mm, stambiais korupcijos atvejais. Kai Burundija prasidėjo didesnis mokesčių surinkimas, Ehm, ir jį stebime nuo 2010 metų, jis ir siejamas būtent su tuo, kad geriau yra kovojama su sukčiavimu ir korupcija. Ehm, buvo keletas bylų, kada pareigūnai buvo atleisti arba netgi pasudinti kalėjimą. Aš kalbu apie valstybės pareigūnus ir Tai buvo tais atvejais, kada buvo įrodyta, kad jie įsivėlė korupciją ir jie už tai buvo griežtai nubausti. Taip pat pagerėjo išieškojimas. Mums pavyko išieškoti šimtus milijonų e, pastavintų pinigų, šios lėšos gražintos valstybei, valstybės išdui. Ir e, tai yra pirmiausiai dėka to antikorupcinio teismo ir antikorupcinio korpuso, kurie ir leidoms įstai įgyventi. Nuo 2010 metų mūsų šalyje nebebuvo jokių stambių rezonansinių korupcijos bylų. Na, o kalbant apie laikotarpį e, iki 2010 metų, e, bylos susijusios su tų laikų nusikaltimais dabar kaip tik yra nagrinėjamos. Esame be abejo tam tikrų bylų, kurios e, yra e, tirpnai išpūstos. E, e, tačiau turime tokių rezonansinių bylų, kur, pavyzdžiui, buvo kalbama apie mm, naftos sektorius lėšų pasisavinimą, apie 40 milijonų ar panašiai. E, dar keletas panašių bylų, tačiau viena kita iš jų pasirodė iš piršto lauštos. Na taip pat reikėtų pasakyti, kad mes turime e, e, be abejo bylų, kur iš tikrųjų e, korupcija matyti pasiteisino, tarime korupcija pasiteisino ir tikimės, kad tinkama mūsų teisės saugos struktūra dabar padės šias duos išnagrinėti. Na taip pat valstybė pasiekė nemažos pažangos įgyvendinama prezidento deklaraciją E, prezidentas savo laiku yra pareiškęs, jog nuo 2010 metų bus visiškai netoleruojama korupcija ir pinigų pasavinimas. Ir nuo tada e, buvo kuriama ir plėtojama geros valdysenos bei kovos su korupcija strategija. E, šiame procese mes be kita ko nagrinėjame ir smulkesnio masto korupcijos atvejus. Ir galiu tik tai dar kartą patikinti, kad mes iš tikrųjų daug jėgų skiriame darbų šioje srityje. Na ir tą progą norėčiau taip pat pakviesti jūs, kaip ES parlamentarus, atvykti į Burundį, aplankyti mūsų šalį, tam, kad galėtumėm organizuoti su jums atvirą diskusiją ir savo akim pamatytumėte, kokią pažangą padarė mūsų šalis. Na ir taip pat jūs galėsite savo akim įvertinti dar ir neįspręstas problemas. E, e, kai kada žiniasklaidoje nuskamba tikros sensacijos jie ne visada rašo ar praneša apie mūsų padarytą pažangą, o veikiau ieško skandalų. Tačiau, jeigu atvyksti, jūs savom akim galėsite įvertinti ir pažangą, ir problemas, ir galbūt e, iš tikrųjų po tokio apsilankimo jūs geriau galėsite spręsti apie tai, kokią sumą reikėtų skirti pagalbai Burundžiui. Ačiū. Linkime geros likusios kelionės čia, Belgijoje ir tikimės, kad jūsų šalis ir toliau e, vykdys reformas, kad taip pat ir žiniasklaida bus laisva Burundija ir žinoma tikimės, kad jūsų šalyje, jūsų regione įsivyraus taika. Ačiū Jums, dėkoju uždėmesi.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 revoir. Bon, allez, on continue. Ça, c'est fait. Allez, on va continuer. Taigi, tęsime darbą. Matau, kad kolegos iš Ispanijos šiandien puikios formos, taigi su jais toliau ir dirbsime. Gerbiami kolegos, toliau mūsų darbo atvarkėje pono Mitchell pranešimas, tolesni veiksmai susijęs su teisėkuros įgaliojimų delegavimu ir valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Tai yra nuomonė, neteisėkuros nuomonė jūri komitetui ir suteiksiu žodį ponui Mičel, kad pristatytų pranešimą. Ačiū. Aš esu pranešėjas dėl jūrių pranešimo, tolesni veiksmai susijęs su siekuros įgaliojimų delegavimu valstybių narių vykdoma kontrolė, kaip komisija vykdo gyvendinimo įgaliojimus. Šitas dokumentas skirtas sustiprinti Europos parlamento veiklą per jūrių komitetą ES teisėkuros sistemoje ir bendradarbiavime. Kai įsigaliojo Lisabonos sutartis buvo tikimasi, kad tie straipsniai, kurie susiję su delegavimu ir bendrų sprendimų prieimimu, padidins demokratinį legitimumą ES ir šio parlamento. parlamento. Taip pat mes tikėjomės, kad e, šie atitinkami e, straipsniai paspartins e, sprendimų prieimimo procedūrą, bet iš tikrųjų neįvyko taip, kaip mes tikėjomės. Sajer e, pranešėjas jūrių komitete šiame e, dokumente kalba apie tai, kad pasirinkimas tarp deleguotų aktų ir, ir bendrų sprendimo priėmio procedūrų kelia, e, kelia nerimo, ypač pritaikant dabar ne procedūrą prie Lisabonos sutarties reikalavimų. E, Jis teikia praktinius sprendimus, kurie susijęs su mm, deleguotais ir gyvendinimo aktais. Vystome bendradarbiavimo srityje parlamentas numatė demokratinio tikrinimo procesą tam, kad priemonės būtų priemamos per politinį dialogą su komisija. Tačiau buvo pripažinta, kad parlamento patirtis mm, yra tokia, kad jo įtaka komisijos sprendimams yra gana e, ribotas. Dažniausiai vyksta e, pirminės konsultacijos su trečiosiomis šalimis, o tai reiškia, kad pakeitimai vėlesnėje stadijoje, komitologijos procedūros stadijoje yra mm, gana, gana sudėtinga jų, mm, jų tikėtis. E, ankstyvas dialogas su parlamentu būtų svarbus žingsnis tam, kad parlamentas galėtų pasinaudoti savo teisę ir kompetenciją. Manau, kad labai svarbu šiuo metu pabrėžti komisijai, kad šis procesas turėtų būti sudarinamas su parlamento darbo metodais, bet to parlamentas. Parlamento atstovai turi turėti prieigą prie visos tinka, reikiamos informacijos, pavyzdžiui, susitikimų darbo tvarkės ar projekto tekstų ir, ir, kitų, ir kitų dokumentų. Kalbant apie deleguotusius aktus, aš pabrėžiau, kad deleguoti aktai turi būti priimami visada, kada priimami e, strateginiai sprendimai dar programavimo ir finansavimo. Tai labai svarbus klausimas ir derantis dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės. Šitame dokumente kalbama ir apie tai, kad svarbiausios politikos rytis ypač kur kalbama apie programavimą arba finansinių lėšų skirimo, negali būti priim, perlisti į gyvenamųjų aktų lygį. Labai svarbu, kad tokie finansiniai, tokios finansinės priemonės kaip vystimo bendradarbiavimo priemonė turi būti apibrieštos pagrindinėse aktuose. Apibendrinant pirmininkę šiame dokumente taip pat prieštaraujama E, tam, kas buvo e, pasakyta e, komisijos komunikate dėl daugiametės finansinės programos, kur kalbama apie tai, kad deleguotieji aktai, kuriuos parlamentas siūlo dėl išorinių finansinių priemonių, netitinka skaidrumo ir, ir lankstumo principų. Labai svarbu, kad mes turėtumėm žodį, primant tokius svarbius sprendimus ir tai atitiktų parlamento įgaliojimus pagal Lisabono susitarimą. Negalima pamiršti, kad šitas komitetas yra labai svarbus vykdant tikrinimą dėl vykdomojų ir deleguotojų aktų vystumo bendradarbiavimo priemonės rytyje. E, šitas komitetas turi vykdyti priežiūrą, kas toje priemonėje veikia, o ką reikia pakeisti. Laukiu kolegų pastebėjimo. Ačiū pirmininkė. Merci beaucoup. Ačiū. Ar kas nors nori pasisakyti? Ar kas nors iš komiteto narių norėtų pasakyti, o gal kas nors nepritarė ponui Mitchell? Pone Goran. Labai gaila, kad mūsų pranešėjas dėl vismo bendradarbiavimo priemonės nėra dabar su mumis, nedalyvauja šiame posėdėje. Jau esu viską išdėstęs šio klausimu, nemanau, kad man reikėtų dabar kartotis, visi žino, kokia yra mano pozicija, komisija tai žino, taryba žino. Labai gaila, kad šitą klausimą svarstome dabar. Mūsų, mes turime naudotis parlamento įgaliojimais ir išspręsti šią problemą. Mes pateikėme pasiūlymų, kurių esmė yra pakeisti komisijos požiūrį. Komisija dalyvauja šiame posėdėje ir būtų labai įdomu sužinoti, kokia yra jų pozicija, gal jie ką nors naujo mums pasakys. Taip, sako pirmininkė, mes kreipsimės į komisiją. Pone Bieta, o tada ponas Grimo. Kas norėtų pirmas pasisakyti? Ponas Grimo. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponui Mičelui už tai, kad pristatė pranešimą. Nėra nieko naujo, ką galėčiau pranešti, bet mes esame pasiryžę toliau e, tęsti diskusijas ir padaryti pažangą. Jau dabar buvo padaryta nemaža pažanga e, prie kitų priemonių, kur buvo panašių problemų ir manau, kad per atnečią savaitę mes galėsime padaryti pažangos ir šioje srityje. Labai svarbu žinoti, koks bus darbų kalendorius humanitariniai pagalbai kitiems metams, bet dabar tikrai laikas mus spaudžia dėl, dėl, dėl, dėl lėšų. Taigi laikas spaudžia ir mes turėtumėm būti lankstus ir visi bandyti rasti sprendimą. Ačiū, sako pirmininkė, vėl duodu žodį ponui Mičelui, kad apibendrintų. E, prieš tai dar ponas Gorens. Klausimas dėl programavimo, planavimo. Visi žinome, kad e, teisėkūros aktai turi būti baigti ruošti laiku. Bet man rodo, aš supratau, kad, bet man rodo, kad kalbėdamas jūsų ekspertais, aš supratau, kad kad toks požiūris neves prie e, vilkinimo. Mes tikrai norime padaryti pažangą šioje srityje. Tikrai čia nieko nenorim pasakyti, kad neleidžiame jums pradėti dialogo, pradėti e, dėrybų. Mes kaip tik jūs skatiname. Ir parlamentas pasiūlė du variantus arba dėrybos dvišalių pagrindų arba pagal deleguotusius aktus. E, ką be pasirinktumėm, jūs turite pirmi pradėti tą dialogą. Taigi mes e, norime aiškiai pasakyti, kad mūsų darbas susijęs su deleguotais aktais tikrai nevilkins nie sekundės e, tų tikslų, kuriuos esame išsikėlę siekimo. Ačiū, ponas Mičelas. O gal ir ne? Gal komisija galėtų atsakyti. Taigi, prašom, žodis komisijai. Ačiū. Labadiena, dėkoju ponui Gorinčiui. E, mes jau čia lankėmės ir pristatėme savo požiūrį ir mes e, toliau tęsėme diskusijas, e, vystėme savo programą. Jūs jau nekartą, nekartą esame diskutavę ir apie trialogą. Jūs mus paskatinote toliau tęsti šitą darbą, nes mes savame suprantama turime būti pasiruošę mm, dirbti ties įvairiais dokumentais, ruošiant strategijas ir taip toliau. Taigi, kai bus priimti pagrindiniai teisės aktai, visiems reikės šiek tiek laiko, kad būtų paruošti deleguotieji aktai, jeigu bus nuspręsta pasirinkti deleguotusius aktus. Ir reikės šiek tiek laiko surašyti šios dokumentus, juos išversti, taip pat reikės bent minimalaus laiko perleisti šios dokumentus bendrų sprendimo prieimimo procedūros kolegoms, kad jie irgi įsigilintų tos dokumentus. Mes taip įvertinome maždaug, kad tai būtų nuo 10 iki 20 savaičių tai užtruks o po, po to vyksta strateginis dialogas. Taigi visa tai užtruks tam tikrą laiką. Savame suprantama, mes nenorime vilkinti programos įgyvendinimo. Kaip sakėte, kai kalbama apie dialogą su partneriais, to, part, to dialogo negalima vilkinti, o kalbant apie galutinį sprendimą, konkrečiai komisijos galutinis sprendimas, uh, priimti planavimo dokumentus e, bus priimtas gana vėlai ir tokia yra tikrovė. Savame suprantama, visi turime prisimti atsakomybę. Kaip sakiau, aš tik tai bandžiau primesti įvertinti, koks tai tas laiko tarpas ir tu būti. Mes galbūt galėtumėm šiandien dar vėliau su jumis pasikalbėti, pasidalinti nuomonėmis, kaip mes vertiname, kiek laiko e, tai užtruks e, perėti per visą tą procesą, per, visas, per visus etapus. Pone Gorancai, ar norite dar mm, pasisakyti? Ponas Gorancas, taip, turiu papildomą klausimą. Problema, kaip supratau, čia bus deleguotojų aktų vertimas raštu. Ar jeigu tai bus didelis, didelės apimties teisėkuros tekstas, tai reikės ir laiko nemažai bet galėtumėm pažvelgti ir į labiau praktinės problemas. Žinoma, iš abiejų pusių reikia sveiko proto ir jeigu mes mm, vadovausime sveiko protų, mes tikrai įspręsime šitą problemą ir tikrai turėtumėm mm, rasti sprendimą, nes man atrodo, kad čia kažkokių neįveikiamų mm, kliūčių nėra. Pirmininkė. Dabar jau gal pagaliau galima suteikti žodį ponui Mitchellui. Nenoriu nutraukti šios diskusijos tarp pana Gerins ir komisijos. Ką galėčiau pasakyti, tikrai turime rasti tokį sprendimą, kuris būtų priimtinas abiem teisėkuros institucijoms. Komisijai galiu pasakyti, kad nenoriu konfrontuoti, bet tikrai nėra prasmės komisijai, parlamentui sakyti, ką darys arba ko nedarys taryba. Negalima, negalėtume įsivaizduoti e, situacijos Junktinėse Amerikos valstijose, kad Senatas arba kongresas vieno ar kito dalyko nedarys. Po įsigaliojus Lisabono sutarčiai komisija turėtų siekti padėti mums išspręsti savo skirtumus ir tarpininkauti gerbdama abi institucijas. Vien anksčiau ir vėliau teks eiti būtent tokiu keliu. Aš sutinku, kad yra sunkumų ir mums viskas yra labai aišku, mes nenorime atiduoti jokių savo kaip teisėkuros institucijos galių. Taigi pažiūrėsime, kaip viskas vyks dėl vystomojo bendradarbiavimo priemonės. Aš bent jau laikysiuos tos linijos dėl teisėkuros įgaliojimų, bent jau kokius nusistatė e, šis komitetas dėl priemonės prioritetų. Ačiū. Noriu priminti, kad terminas teikti pakeitimus dėl šios nuomonės yra Liepos, 17, Liepos 15 diena 17 valanda, o balsavimas komitete vyks rugsėjo 17. Kolegos, dabar pereisime prie kito įdomaus klausimo, tai yra Europos nebuvimo kaina vystim, vystimosi politikoje. Jūs žinote, kad praėjusio amžiaus 90-mečio pabaigoje e, Žakas Deloras vykdė kampaniją kuri buvo pavadinta Europos nebuvimo kaina. Jis kalbėjo apie Europos tautų susilpnėjimą, nebaigtą integracijos projektą ir e, Europos įtakos praradimą šaltojo karo metais. Po 20 metų mes vėl grįžtame prie nebaigtos integracijos kainos klausimo Šis klausimas labai aktualus. Ekonominė krizė privertė mus ieškoti įvairių formulių ir būdų, kaip reaguoti į problemas. Taip pat svarstėme, kaip reikia veiksmingai spręsti vystomosios pagalbos klausimus, naudojant sąjungos ir valstybių narių e, išteklius. Taigi komisija atliko e, tyrimą vystimosi politikos nekoordinavimo e, tyrimą ir jį pristatys Džiaudan, taip pat e, prie to prisidėjo ir ponas John Devin. E, visas šis darbas yra susijęs su mūsų teisėkuros darbu, kuris atliekamas remiantis sutarties 225 straipsnių ir kuris bus pristatytas rugsėjo mėnesį. Gimičel buvo pristatytas, paskirtas pranešėjų dėl teisėkuros iniciatyvos. Mūsų tikslas yra paraginti komisiją pateikti reikiamą teisėkuros pasiūlymą, kurio būtų stiprinamas valstybių narių vykdomos vystomosios politikos e, koordinavimas. Tai turėtų padėti sutaupyti maždaug 800 milijonų eurų per metus. Taigi, man dabar labai malonu sveikinti su daktaru Stefan Klingevil. Jis yra Entwicklungs politik, Vokietijos instituto atsakingo už vystimo politiką įsikūrusio Bonoje atstovas. Taigi, bet prieš tai dar suteiksiu žodį kolegai Gei Mitchell, kuris uh, yra pranešėjas dėl teisėkuros iniciatyvos. Ačiū pirmininkė, manau, kad jūs labai puikiai pristatėte tą pranešimą. Ačiū už pastabas. Prieš mums išklausant pristatymą norėčiau padėkoti Europos pridėtinės vertės skyriui, kuris atliko studiją, kurios pavadinimas yra Europos nebuvimo vystimosi politikoje kaina. Manau, kad tai, kad yra įsteigtas šioks skyrius, kuris gilinasi į šios skaičius, yra didelis pasiekimas. Kaip žinote, komisija prieš porą metų paskelbė pranešimą, kuriame buvo pasakyta, kad jeigu valstybės narės labiau koordinuotų savo darbus ir išlaidas vystomojo bendradarbiavimo srityje, galėtume per metus taupyti iki 6 milijardų eurų. labai sunku suprasti, ką tiksliai reiškia šis skaičius, bet šiame, žinoma, aš negaliu dabar nuspėti, ką pasakys Stefanas Klingebil, bet manau, kad pranešime nurodyta suma yra 850 milijonų. Tai yra lėšos, kurios gali būti sutaupytos vien sumažinus sandorių išlaidas. Aš manau, kad jeigu išgirstų žmonės šios skaičius, jie tiesiog pasibaisėtų, juk kas, kasdien miršta 23 tūkstančiai vaikų, jie miršta nuo, nuo bado ir kitų dalykų. O čia yra 850 milijonų, kuriuos galėtume sutaupyti ir nieko čia nedarome. Ir dėl kokių priežasčių visa tai yra. Mm, studijoje yra pateikti du kontrastingi pavyzdžiai, nežinau, ar juos jie čia bus paminėti. Bet galiu pasakyti, kad ataskaitoje sakoma, kad vienu metu visi veržėsi į tą paramos teikėjų, į donorų sąrašą. Ir jie atsidūrė tame sąraše, prisėmė įvairiausių įsipareigojimų ir matome iš ataskaitos, kaip viskas vyko toliau iš pradžių buvo labai didžiu, buvo milžiniškas donorų antplūdis, tačiau jie praktiškai nekoordinavo savo veiksmų, jei pažvelgtume į Ruandą. Būtent ją galima laikyti koordinuotos pagalbos pavyzdžių, ten viskas koordinuojama, taip pat e, daug prisideda Ruandos vyriausybė ir šis pavyzdys rodo, kad koordinavimas įmanomas ir mes turime primiktinai reikalauti, kad tai būtų daroma. E, Aš manau, kad vienintelis būdas viso to pasiekti vis dėlto yra bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais. Nes čia kalbame apie du atskirus biudžetus. Mes finansuojame vieną biudžetą, valstybės narės kitą to biudžeto dalį. Mes, Europos parlamento nariai ir nacionalinių parlamentų nariai, esame susirūpinę dėl šių klausimų. Ir tas spaudimas, kurį galėtume padaryti tarybai, kad ji pradėtų dirbti su mumis ir geriau koordinuotų mūsų išlaidas. Tas darbas, tas spaudimas turi ateiti iš nacionalinių parlamentų. Taigi, aš manau, kad mes, kiek suprantu, mes svarstysime šios klausimus teisėkuros pasiūlymo komitete, e, aptarsime rugsėjo 17 dieną. Ir manau, kad tada turėtume savęs paklausti, ką mes darome, kad koordinuotume savo veiksmus su nacionaliniais parlamentais, ką daro atskiri Europos parlamento nariai. Pavyzdžiui, aš esu pakvestas į Airijos parlamento užsienio reikalų komitetą e, pakalbėti apie sąlygas ir kaip tik pasinaudosiu progą ir pakalbėsiu apie koordinavimą. Mes turime e, taupyti mokesčių mokėtojų pinigus. Kitas būdas, įtraukti nevyriausybinės organizacijas, kad jos prisidėtų prie veiksmų planų rengimo. Dėkoju visiems, kurie parengė šią ataskaitą. Džiaudon tikrai puikiai vadovavo tyrimui. Tas tyrimas buvo atliktas veiksmingai ir labai greitai. Tai yra, jame yra kalbama apie tai, ką galime padaryti ir pirmininkė, aš manau, kad mes turime atsižvelgti šią ataskaitą, ją remtis ir koordinuoti savo veiksmus su nacionaliniais parlamentais ir siekti didesnio koordinavimo. Nes juk čia kalbame apie skurdžiausiai gyvenančių žmonės. Girdėjome, ką sakė e, Brundžio viceprezidentas. Mes negalime ir toliau taip švaistyti mokesčių mokėtojų lėšų. Taigi ačiū Tikrai galiu išsakyti daug pagirų pridėtinės vertės skyriui. Manau, tikrai reikia džiaugtis, kad toks skyrius veikia mūsų parlamente. Merci beaucoup. Okay. Donc je passe la parole euh, à Monsieur Jordan, chef de l'unité. Dabar norėčiau teikti žodį ponui Jordan, kuris yra e, čia Japan generalinio direktorato atstovas. Ačiū. Ačiū, kad pakvietė mane pasisakyti. Stengsiuos kalbėti labai trumpai ir tikiuosi, kad e, detalesnį pranešimą e, pateiks profesorius Klingebil. Aš noriu tik pasakyti, kad mes e, esame naujo tipo tarnyba, kuri rengia naujo tipo dokumentą. Na, galbūt neteisinga būtų pristatyti tai kaip studiją arba tyrimą, tačiau pranešimas buvo parengtas e, viduje mūsų organizacijos, tačiau rėmėmės ekspertų pasakymas. Profesorius Kingebel buvo vienas iš svarbiausių e, dalyvių, kurie prisidėjo savo informaciją, bet kalbėjome su, su kitais ekspertais. Na ir mūsų uždavinys, tiesą sakant, buvo sukurti naujo tipo paslaugą, kuri tikėkimės suteiks parlamentui reikiamas priemonės e, ir leis jam įgyventi savo uždavinius pagal Lisabono sutartę. Tai yra e, leis lengviau apibriežti tam tikras politikos apibrieštis Bet žinome, kad komisija yra iniciatorius e, ir jinai, jai priklauso iniciatyva teikimo teisė. E, tačiau e, jeigu parlamentas turės svarių argumentų ir išdėstys aiškiai problemą ir savo pasiūlymus, mm, nematome prieš tų, kodėl komisija negalėtų atsižvelgti ir pateikti savo pasiūlymą. Tai kalbame apie teisėkuros iniciatyvų ataskaitas, tačiau kartais tam reikia išsamesnės, platesnės politikos analizės ir mes pamėginome tai būtent ir padaryti, kalbėdami apie donorų koordinavimą. Kaip jau sakiau, mes daugiausiai rėmėme specialistų įnašų. Šiuo atveju tai buvo trys pagrindiniai specialistai ir mm, dr. Kingebel e, buvo be nesvarbiausias e, dalyvis, kuris atliko iš tikrųjų beprecedentinį tyrimą. E, tačiau taip pat dalyvavo e, profesorius Blinkston ir dar kitas mokslininkas. Taigi, ką mes e, nustatėme. Ir aš manau, kad tai yra strateginis, o ne biurokratinio pabudžio klausimas. E, iš esmės yra du dalykai. Visų pirma, S yra stambiausias kolektyvinis donoras pasaulyje. Taigi S ir valstybės narės E, turi potencialą būti patikimiausių ir galingiausių, įtakingiausių mm, pagalbos teikėjai, bet atrodo, kad taip nėra. Ir tai matyt e, e, prašosi jūsų dėmesio, nes koordinacijos toka, nesuderinti veiksmai, iš tikrųjų kartais yra priežastis to, kad Europos sutartės nukenčia. Um, Mes visi turbūt žinome, kad yra bendras programavimas, užduočių pasidalinimas ir panašiai, tačiau taip pat nieko turbūt nustebins tai, kad e, kai kada šitos pastangos yra suskaidytos, fragmentuotos, dubliuojamos pastangos, e, nepripažįstama mm, vystimosi pagalbos svarba ir panašiai ir panašiai. Šitos dalykus mes iliustravome tam tikromis konkrečiomis patirtimis pavyzdžiui, Maroko atvejais e, parodė, kad 18 e, ES donorų veikia šalyje, tačiau e, Na ir iš tikrųjų ten matome, kad e, šitas pagalbos teikimo sektorius yra labai suskaidytas. Mienmarė vėlgi matome, kad tiesiog ne vieną kartą tos pačios pastangos yra dubliuojamas. Ir visą tai e, veda prie to, kad ES kaip stambus donoras nėra suvokiama tarptautinio mastu. E, E, kiek visą tai kainuoja. Na, turbūt akivaizdu, kad geresnis veiksmų koordinavimas leidžia geriau, tikslingiau panaudoti pinigus ir, kaip pranešė, sakė, kažkur tai tarp 744 ir 800 e, milijonų pagal pana Bikston. E, E, galėtų būti papildomai e, panaudoti vien dėl e, to, kad būtų atsakyta dubliuoti kai kurias pastangas, būtų taikoma masto ekonomika ir panašiai. Dar viena rekomendacija vėlgi, kad jeigu būtų geresni lėšų paskirstimo e, mechanizmai e, tarp valstybinių mastų, tai tas leis sustaupyti kokius 8,4 milijonus eurų. E, teikiant pagalbą. Na, e, Ruandos atveju vėlgi pasirodė e, gana e, sėkmingas pavyzdys, tačiau panašu, kad tas sėkmės pavyzdys, e, sėkmės nuopelnas iš dalies yra priklauso Ruandos vyriausybė, kuri patėmėsi koordinuoti įvairių agentūrų veikimą, nes agentūros pačios to nesugebėjo padaryti. E, Na ir e, manau, kad e, visa šita medžiaga turėtų leisti padaryti išvadą komitetui jo nariams, e, kad iš tikrųjų reikia geriau koordinuoti veiksmus, reikia aiškiau nustatyti prioritetus tarp valstybių narių. Ir pagrindinė išvada būtų turbūt ta, kad savanoriškai šitie mechanizmai neveikia, todėl politinė išvada, kuri, kaip pranešė sakė, turbūt yra uh, E, akivaizdi, kuri per šį savaimį yra tai, kad reikia privalomą mechanizmą, kuris įvestų tvarką visame šitame sektorėje. Mūsų pranešimas kol kas yra be abejo juodarščio stadijoje ir mes jį taip pat dar e, taisysime, gildame ir jūsų atsiliepimus bei komentarus ir dabar jums leidus norėčiau paprašyti suteikti žodį profesoriui Klingebelį. Labai ačiū, ponia Dan. Taigi dabar suteiksiu žodį daktarui Klingebės. Pone pirmininkė, pone suponai, laba diena. Aš e, mielai šiandieną apibendrinsiu mūsų tyrimo pagrindinius nustatytus faktus. Pirmoje skaidroje noriu Jums tiesiog priminti keletą esminių faktų. Pagalbos koordinavimas nėra nauja tema, tačiau kadangi pasirodė nemažai naujų tiek valstybinių sektorių, tiek privačių donorų. E, fragmentavimo klausimas vis dar tebėra aktualus, jis netgi stambės, svarbesnis negu kada anksčiau. E, fragmentavimas yra aktuali problema ir dėl to, kad auga bendras donorų skaičius ir taip pat dėl to, kad padaugėjo pačių vykdomų projektų. Taigi šiame kontekste iš tikrųjų pagalbos koordinavimas yra reikalingas tam, kad būtų galima išspręsti tą fragmentavimo problemą, skaidimo problemą. Na ir kyla klausimas, ką mes norime pasakyti, kai kalbame apie pagalbos koordinavimą. E, pagalbos koordinavimą e, suprantame kaip dviejų ar daugiau donorų veiksmų derinimą, galbūt e, vadovaujant kažkuriai tai atsakingai valstybei, e, stengiantis suderinti pagalbos politikos prioritetus, e, procedūras. E, taigi stengiamasi pasiekti maksimalaus poveikio ir kaip galima veiksmingiau panaudoti išteklius. Kai nagrinėjome es koordinavimo galimas rytis, mes įskyrėme tris skirtingus lygius. Pirmiausia, tai būtų politinis lygmuo ir pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, kad E, bendra pozicija, pavyzdžiui, dėl aukšto lygio Busanio forumo, būtų vienas geras pavyzdys, kaip galima koordinuoti veiksmus politinėme ligmenyje. Kita vertus, mes taip pat žinome, kad valstybės narės taip pat dažnai nori būti išgirstos ir e, individualiai, taigi tai nesuteikia ES e, bendro įvaizdžio. Es Elgesio kodeksas, priimtas 2007 metais, yra gana svarbus dalykas, gana svarbus dokumentas, ypatingai kada buvo kalbama apie tarpvalstybinio masto pagalbos e, papildymą. Tačiau kol kas dar mažai pažangos pasiekta e, koordinuojant e, pagalbos skirstimą kalbant apie programavimo lygį, vėlgi čia yra daug įvairiausių aspektų, galima būtų pasakyti tai keletą pavyzdžių. Vėlgi, pirmiausiai, e, vertėtų vėlgi paminėti Elgesio kodeksą, tačiau čia jau kalbame apie tarp sektorinį savitarpą papildymą, e, kuris taikomas e, kai kuriuose valstybėse. Ir dėja, dėja, tų šalių nėra tiek daug, viena iš jų būtų ir Ruanda. E, Dar vienas dalykas, kuris irgi labai svarbus, yra jungtinis programavimas arba bendrasis programavimas. Tai yra nepagrindinis siekis dabar pagerinti koordinavimo mechanizmą. Ir be abejo, galima būtų pateikti pavyzdžių, įrodymų. Tačiau tam, kad sudarytumėte išsamų paveikslą, e, aš manau, reikėtų daug daugiau padirbėti. Taigi esame tam tikrų pozityvių dalykų, tačiau esame taip pat ir neigiamų dalykų, netliktų darbų arba iššūkių. Įgyvenimo ligmuo. Čia vėlgi galima pateikti keletą pavyzdžių. Mančiau, kad e, paramos biudžetui e, mechanizmas yra vienas iš metodų, e, tai yra vadimas Europinės pagalbos e, modalumas. E, ir tai yra tik tai vienas iš būdų, kaip e, gyvenimo ligmenyje galima harmonizuoti veiklą, kas e, savės lepia nemažą donorų koordinavimo potencialą. E, toliau sumaišymas arba sujungimas. Vėlgi čia kalbame apie savotišką išteklių ir koordinavimo suvienimą, kad užtikrina didesnį skaidrumą susijusiu su finansavimo institucijų E, veiklomis toliau. E, mes nagrinėjome kelių valstybių patirtį, konkretus pavyzdžiai būtų iš Mienmaro ir Ruandos, kur patirtis gana skirtinga. Mienmaras yra valstybė, kurioje dabar kaip tik tai vyksta daug įvairiausios pertvarkomosios veiklos. Ir čia susikūrė visiškai naujas, sakykim taip, pagalbos kraštovaizdis. Ką mes matome, tai dabar nuo 2011 metų į šalį pasipylė įvairūs donorai Ir e, šitas procesas e, baigėsi tuo, kad pritrūko koordinacijos ir mm, galima būtų pasakyti, kad šioje šalyje iš tikrųjų koordinacijos mechanizmas yra labai silpnas ir ten e, žudbūt reikia dabar imtis kažkokių tai priemonių tą tai veiklą koordinuoti, galbūt netgi ekspost, sakant, atgalinė tvarka. E, E, Manmare esama tam tikrų kompromisų tarp e, greičio, kaip gauti konkrečius rezultatus ir poreikio koordinuoti pagalbą. Taigi iš tikrųjų kartais šie dalykai gali būti nelengvai suderinami. E, kalbant apie Mianmarą. Uh, būtų gerai, kad e, ne viena valstybė e, panaudotų tą jungtinio arba bendro programavimo mechanizmą. E, mes matėme jau gerų pavyzdžių. Na ir taip pat tikiuosi, kad bus netrukus įsteigta pilnai suformuota ES delegacija, nes delegacijos nebuvimas vėlgi buvo vienas, viena iš priežasčių, dėl ko Europos šalis uh, E, nesugebėjo suvaidinti lyderio vaidmens. Tuo tarpu Ruandos atvejs yra kitoks. Ruanda iš tikrųjų daugelio atveju e, pateikiama kaip mm, be ne geriausias pavyzdys įgyvendinant e, pagalbos teikimo efektyvumą. Mes matome, kad yra tam tikras darbo pasiskirstimas, užduočių pasiskirstimas e, ir kalbame ne tik apie Europos donorus, bet apskritai visų tarptautinių donorų, donorų savoška, specializacija, darbų pasidalinimas, tačiau tai įvyko to, kad vyriausybė ėmėsi tam tikrų priemonių. Ir aš manau, kad šiuo atveju vėlgi slypė didžiulis potencialas dar taip pat ir jungtinėme programavimo mechanizme. Dabar leiskite paminėti tris skirtingas rytis, kur e, susijusios su galima nauda ir e, padėjusio es koordinavimo kaštais. Pirmiausia, reikėtų kalbėti apie ekonominių laimėjimų, e, ekonominius laimėjimus ir e, perdavimo kaštus. Pirmiausia, turėtum kalbėti apie tai, kad e, tam tikri kaštai yra susiję su naudos gavėjų bei donorų e, patiriamus išlaidomis, e, tiesiog teikiant tą pagalbą arba priemant ją. E, Tai yra tam tikrų, pažiūrėjau, donorų biurų išlaikymas ir panašiai. Na, čia vėlgi koordinavimas e, atveria nemažą potencialą e, staupyti tarkim, pagalbos perdavimo e, srityje, koordinuojant veiksmus ir tai šiek tiek padidintų tą grinę ekonominę naudą. Kitas rytis, kur irgi būtų svarbu, kur irgi būtų svarbu paminėti, tai yra e, pagerintas, padidintas poveikis. Kai kalbame apie geresnį poveikį, paprastai neįmanoma e, pateikti aiškių skaičių skaičiavimų. Tačiau labai svarbu pasirūpinti, kad e, pagalbos gavėjai iš tikrųjų kaip galima geriau panaudotų tą pagalbą. E, vienas iš pavyzdžių, vėlgi kalbame apie paskirstimo modelius, e, galima būtų pasitelkti šitą modelį tam, kad būtų išvengiama tam tikrų sektorių per nelik didelio finansavimo arba priešingai nepakankamo finansavimo. Taigi, koordinavimas čia yra svarbus, ypatingai kai kalbame apie poveikį e, susijusiu su E, veiksmingų e, viešo sektoriaus institucijų e, veikimu, nes kai kuris atvejais yra neišnaudojami arba per daug išnaudojami turimi resursai. Taip pat e, be abejo iškyla pavojus, kalbant apie koordinavimą, kad, e, kad jis yra rengiama per daug koordinacinių susitikimų ir posėdžių e, ir jau nebegauname tos pridinės vertės, kadangi visų pirma vėluojama pritaikyti pačias priemonės ir kartais tiesiog dėl pačių koordinacinių susitikimų ir veiksmų išauga kaštai, tai yra prarandamos lėšos. Na, kalbant apie valstybės gavėjas, tai be abejo e, gavėjas irgi kartais nėra tuo suinteresuotas, kadangi mm, geresnis veiksmų koordinavimas gali e, apriboti tą galimybę piknaudžiauti tą pagalbą. Tačiau e, pabaigai noriu apibendrinti mūsų tyrimą ir aš noriu pasakyti, kad vėlgi mes pirmiausia atskleidėme, kad geresnis koordinavimas iš tikrųjų duotų pridėtinės vertės ir teoriškai turbūt pats naudingiausias metodas, daugiausiai naudos atneštų e, pilnai integruotas bendraeuropinis e, metodas. Tai yra e, Europos e, pagalba turėtų būti pilnai integruota, bet be abejo, greta jos būtų dar ir kitų donorų, taigi nebūtų tokios monopolinės paties, kad ES yra vienintelė donorė. E, juk ir JAV, ir Japonija, ir e, įvairios daugia šalės institucijos taip pat dalyvautų šitoje pagalbos teikimo rinkoje. Kita vertus, mes galėtumėm e, išnaudoti potencialią naudą. Tačiau tai be abejo gana teoriška perspektyva. Kitas aspektas, kurį norėčiau paliesti, labai svarbu įvertinti veikiančių jėgų politinę ekonomiką tą mes pamėginome padaryti savo tyrimę. Ir ką norėčiau čia vėlgi akcentuoti, tai yra, kad esame tikrai e, pakankamai stiprių e, postumių, e, iniciatyvos, kad nebūtų tos koordinacijos. Apskritai, aš daugelis valstybių narių yra suinteresuotos, kad būtų matomos jos kaip valstybės narės, o ne, o ne kažkokie tai kolektyviniai mm, organai ar, ar, ar e, fondai. E, Taigi ne viena valstybė narė e, stengiasi taip pat e, e, dvi šalių pagrindų teikti pagalba ir tokios valstybės tada nėra suinteresuotos pradingti kažkokią anoniminę grupėje, nebebūti tokios gerai matomos. Toliau viena iš išvadų būtų, kad šiaip jau yra neblogų instrumentų, E, tas Elgesio kodeksas, e, bendras programavimas ir panašiai. Galbūt esame tam tikrų sičių, kur būtų galima tobulinti metodikas. Na, čia, pažiūrėjau, nes konsultacijos, darybos, e, taip pat jungtinės abėsena ir įvertinimas jungtinio programavimo kontekste. E, galėtų būti papildomas priemonės. E, uždavinys, kuris iškyla arba iššūkis, e, yra tas, kad dabar koordinavimas dažniausiai vyksta savanoriškų pagrindų. Tai yra faktiškai nusigraiboma ta greitinėlė. Kiekvienas veikiantisis asmuo ar institucija vienais atvejais gali koordinuoti tos veiksmus, o kitais, kai parankiau nekoordinuoti, jinai atsisako tai daryti. Uh, Ir dėl to bendraja prasme koordinavimas vis tik tai vyksta prastai arba nevyksta. Na ir dažnai e, mes pastebime, kad e, esame tam tikro totrukio tarp politikos lygmens ir e, šalyje vykdomas veiklos. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, balandžio mėnesį dėl Mienmaro Europos vadovų taryba priėmė sprendimą, jie pasakė už jungtinį programavimą. E, e, Tačiau jeigu apklausite vietoje veikiančius e, veikėjus, tai paaiškės, kad iš tikrųjų ten požiūris visai kitoks ir tas jungtinis programavimas netol netrodo pats geriausias variantas. Na, po visų šių išvadų mes parengėme šešis galimus scenarius, jeigu svarstytumėm, kur toliau būtų galima nuo čia e, pasukti. Pirmiausia, tai būtų es e, pagalbos politikos dvišališkumo stiprinimas. E, Tai yra būtų mažinti tam tikrus Europos pagalbos ir tie dirbančių įvairiausių organizacijų ir agentūrų e, įsipareigojimą e, koordinuoti ir ypatingai harmonizuoti savo veiksmus. Toliau e, įprastinis arba nieko nekei, scenarius, kur niekas per daug nekeičiama, paliekama esama patys, tai yra uh, E, Europos institucijos ir valstybės narės iš esmės vyktų tą pačią politiką kaip ir dabar. E, Pažangoje būtų ribota na, ir tie koordinuojantis instrumentai visoms veikiačiam šalims būtų gan dėlė našta. Toliau. E, būtų, vadinamai, skirtingų greičių E, metodiką arba scenarius, kada tam tikros valstybės narės, kurios panašiai masto, ko gero savo veiksmus suvienyti ir koordinuotų daug geriau, na, o kitos šalis e, pripuolamai įsijungtų arba neįsijungtų šitą mechanizmą. Toliau e, dar vienas scenarius būtų vadinamasis koordinavimo skalavimas arba stiprinimas, taigi trumpalaikėje perspektyvoje, sakykim, galėtumėm pamėginti e, pasiekti greitų rezultatų, tiesiog naudojantis geriausią turimą patirtimi ir praktika. Kita vertus, reikėtų toliau galvoti apie vidutinę laikotarpio perspektyvą. Daugiau dėmesio galbūt sutelkiant į ambicingiausias rytis. Galima būtų paminėti keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, jungtinis e, gyvenimas įvairiausių mechanizmų ir nacintos e, politikos e, Ir taip pat e, kitas svarbis ir tas tai būtų e, būtent tas e, intensyvesnis politikos bei pagalbos paskirstimo koordinavimas. Čia kalbėtumėm ir apie šalių, ir apie Europos donorų bendrą veiksmų koordinavimą. E, na ir ilgalaikėje perspektyvoje galima būtų galvoti apie jau visai griežtą mechanizmą, kur galėtų būti sukurtos privalomas priemonės, privalomas mechanizmas visiems Europos donorams. Na ir dar vienas scenarius e, kalba apie pagalbą kaip integruotą politiką, taigi panašiai kaip ir priekybos srityje. E, reikėtų tiesiog e, atsisakyti atskirų valstybių narių pagalbos e, politikos. Tai būtų be neambicingiausias koordinavimo lygis, kuriam be abejo reikėtų sukurti visiškai naują pamatą. Tai toks būtų trumpai mano pasisakymas, tiek aš jums norėjau pristatyti. Merci beaucoup pour cette euh, présentation. Ačiū už pristatymą. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams. Pirmas Nautin Dan. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju Džiau ir, ir, ir, ir kolegai, kuris pristatė šitą tyrimą. Tikrai labai įdomu. Norėčiau paminėti, pakomentuoti tai, apie ką kalbėjo gei. Labai džiugu, kad kad jo parlamentas elgėsi kitaip. Junktinėje karalystėje parlamentas elgėsi visiškai neigiamai. Kai Britų vystimosi ministras atvyko į šitą parlamentą ir aš paklausiau, kaip jie bendradarbiavo su kitų valstybių narių parlamentais, jis atsakė, aš bendradarbiauju su jungtinėmis tautomis. Visiškai absurdiškas atsakymas, bet ką padarysi reikia naudotis ir visuomenės nuomonės jėga, trūksta lėšų, trūksta darbo vietų ir jeigu mes su tokiomis puikiamis pristat, prist, tokiais puikiais pristatymais parodytumėm, kaip yra švaistomi pinigai, manau, kad iš tikrųjų visuomenės nuomonė pasipiktintų ir gal pastumėtų kažkokius veiksmus. Ponas Görens. Ačiū. Tai yra tik proceso pradžia. Šis pristatymas suteikia progą įsigilinti į tai ir iš tikrųjų kyla apetitas. Aš mm, gan skeptiškai žiūriu į tai, kai jūs kalbate apie apie taupimus ir procedūras ir buvo pasakyta, kad e, koordinuodami nesutaupome. Kartais e, sudėję visus, e, visus sutaupimus gauname sumą, kur yra didesnė apskritai už tą vystimos politiko, vystimosi politikos priemonę. Gay Mitchell yra tas tinkamas asmo, kuris turėtų gilintis į šį klausimą. Aš viską žiūriu daug pragmatiškiau, norėčiau sužinoti ką galima būtų nuveikti trumpalaikiu laikotarpiu. E, mes turime pokyčių darbo atvarkė ir šioje darbo atvarkėje komisija siūlo dirbti trijose, trijose srityse. Dvidešimt devyni žaidėjai, valstybės narės ir komisija. Jeigu sutiksime, kad komisija uh, E, būtų vadovaujantis žaidėjas valdysenoje, tada valdysena ir būtų tas rytis, kuriai didžiausia dėmesį skirtų komisija. Manau, jeigu mes pritartumėm tokiam požiūriui, tai mes mm, valdysenos rytyje padarytumėm daug didesnę pažangą ir tada mūsų partneriai, e, pietų partneriai geriau koordinuotų savo e, pastangas. Jeigu pietų partneris turi aiškę viziją, kokia turėtų būti jų ateitis, tai būtent jie turėtų nustatyti sąlygas. Jie, mūsų partneriai, turi mūsų kviesti ir sakyti, ko jie nori, kokie yra jų siekiai. Jei komisija imtųsi geros valdysenos klausimo ir su mūsų partneriais apsvarstytų būtent šitas ir tai manau, kad mes tikrai pažengtumėm į priekį prie be to, ką jau pasakiau, dar pridursiu, tai yra susiję, galėtumėm susitarti su valstybėmis narėmis ir atlikti vertinimus kiekvienoje šalyje. Vertintumėm įvairias mm, visus veiksmus, kurių ėmėsi ir valstybės narės, ir komisija. Ir kas kart, kai vyksta vertinimas, mm, iš karto nustatome, kur galime ką patobulinti. Norėčiau kalbėti apie tikrus poreikius susijusius su koordinavimu. Vystamoji pagalba ir vystimo ir bendradarbiavimo politika yra tam tikra laboratorija, ar gal netgi kelios laboratorijos. Jeigu laikysimės bendros valdysenos principo, tada negalėsime pasidalinti geriausią praktiką, nes ta praktika bus viena vienintelė. Bet jeigu pažvelgtumėm į skirtingas partnerystės, e, matome, kad partneriams kyla skirtingų minčių ir taip galime praplėsti savo horizontą, savo požiūrio tašką ir, ir, ir pasimokyti. Savame suprantama, nereikėtų kvestionuoti ir to, kad geresnis koordinavimas irgi yra siekimybė. Taigi norėčiau, kad visą tai apsvarstytume ir manau, jeigu įgyvendintumėm tam, tikrų, tam tikras su metodai susijusias priemonės, tikrai pažengtumėm į priekį. Taigi, valdysena yra be galo svarbi. Ir taip pat sistematiška, sistematiškas vertinimas kiekvienoje šalyje irgi būtų labai naudingas. Ačiū, ponė Dekaiser. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už pristatymą. Taip pat norėčiau padėkoti ir Gay Mitchell už tai, kad jis susidomėjo šio klausimu. Nereikia neatsakyti, kad taupyti yra kur. Kai įsigiliname į padėtį skirtingose šalise, tikrai galime pasakyti, kad yra kur sutaupyti. E Šiame tyrimė aš pastebėjau ir tam tikrą prieštaravimą, tam tikrą įtampą. Tai būtent dėl šalies profilio, dėl šalies matomumo. Gal kai kurios šalis labai nėra tokios altruistės ir dažnai pasitraukia iš to žaidimo aikštelės. Tai yra labai didelis trūkumas, kai bandome sustiprinti koordinavimą. Todėl manau, kad pono Garanso pasiūlymas yra tikrai geras. Europos Sąjungai turėtų, mm, turėtų Europos Sąjunga turėtų specializuotis geroje valdysenoje ir bent jau šitoje srityje būtų pakankamai, veiksmai būtų pakankamai koordinuoti. O tada jau kiekviena šalis atskirai spręstų, kokių veiksmų gali imtis dvišalių pagrindų. Manau, kad tokią idėją reikėtų apsvarstyti. Čia ne paskutinis kartas, kai mes apie tai kalbame, bet koordinavimo gerinimas irgi yra labai svarbus klausimas, kurį reikia spręsti. Pirmininkė, ačiū žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir už šį pristatymą. Norėčiau pasidalinti keletų minčių. Pirmiausia, dėl skirtingų koordinavimo lygmens, dėl politinio koordinavimo. Mes turime sutartį, kurioje numatytos papildomos papildomos kompetencijos. Taigi, mes dalinamės kompetencijomis ir mm, vystome dialogą, pasidaliname darbais ir, ir tarptautinių lygmenių irgi veiksmai vyksta šitaip. Ši iniciatyva pasirodė laiku, nes, pavyzdžiui, programavimas, planavimas yra labai svarbus dalykas. Labai svarbu pasidalinti, kas, kurį darbą dirba kurioje šalyje. Tai yra labai jautrus klausimas, ypač turint galvoje, kad pažanga nėra didelė. Mes galėtume pasidalinti darbais pagal sektorius, kaip šalis donorė, donorės. Trečias būdas pasidalinti darbą tai būtų sektoriai pagal konkrečias šalis. E, mesgi turime tą bendrą programavimo e, požiūrį, aš čia kalbu apie programavimą, ne apie vykdymą. Taigi tada šalies profiliavimas, šalies matomumas irgi iš karto tampa labai svarbus. Dar 80-ame dešimtmetyje buvo primta iniciatyva, kuri nepamatė dienos šviesos ir dabar komisija ir EIVT vėl jos ėmėsi. Ir galiu pasakyti, kad dabar mums pasisekė padaryti tai, ko nepasisekė padaryti seniau. 40 šalių per atnečius trejus metus e, prisidės prie programavimo Laosas, Kambodža, Guatemala ir daugybė kitų šalių Tai yra daugiau nei koordinavimas, tai yra bendras programavimas, bendras ES ir valstybių narių programavimas. Kokiegi yra šis iniciatyvos tikslai ir pliusai? Pirmiausiai, kad mūsų pagalba bus teikiama efektyviau, netaip fragmentuotai. Taip pat ES ir valstybės ES valstybės narės skiria pagalbą, bet nėra per daug fragmentuota. Taigi tas bendras programavimas reikštų, kad ES ir e, valstybės narės ieško sprendimo, kaip sumažinti tą fragmentavimą, taip pat padinti efektyvumą, matomumą. Bendras programavimas sustiprins ir ES išorės veiksmus ir valstybių narių užsienio politiką. Taigi tai yra labai svarbu ir tai būtų labai naudinga priemonė, jeigu palygintumėm praeitį ir dabartį, klaustumėm, kodėl mes praeitį to nedarėme, kodėl tik dabar to ėmėmės, galėtumėm svarstyti, kodėl tas pakeiti, požiūrio pakeitimas įvyko būtent dabar. Dauguma sprendimų kilo čia, Briuselėje, bet tas esminis pasikeitimas būtent yra ES atstovybės skirtingose įvairiose šalyse, kai sprendėme, kurios šalis bus įtrauktos į tą bendrą programavimą, būtent e, misijų vadovai e, tikrino, kurios šalis e, atitiktų tam tikrus reikalavimus. Tai būtent ambasados tikrino, ar yra Ar tam tikros šalis atitinka reikalavimus? Lankstumas buvo labai svarbus, palaip, palaipsniui einantis procesai, neprievartiniai procesai buvo labai svarbus. Būtent manau, manau, kad būtent todėl šitas mūsų procesas buvo sėkmingas. Tiek norėjau pasakyti ir dar norėjau pasakyti, kad komisija ir EIVT labai sudėliu susidomėjimu e, stebės, kaip toliau vysis šitą iniciatyvą. E, žinoma, bus ir kitų pakeitimų. Stebėsena yra labai svarbis rytis, yra ir kitų sričių, kur galima padidinti bendradarbiavimą tarp ES ir valstybių narių koordinavimą ir tai būtų naudinga visiems. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Mitčelui apibendrinti. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Čiau ir Stefanui už pranešimus. Manau, kad labai gerai, kad turime tą skyrių ir turime pagalbą iš išorės. Dar vienas teigiamas dalykas yra tai, kad komisija atitinkamai reaguoja ir aš prie to grįšiu. Aš suprantu, kokiu sunkumu kyla, kokie, su kokiais jautriais aspektais susidurėme, bet uh, Aš galiu pasakyti, aš kaip ne Britanijos pilietis galiu pasakyti, kad visos vyriausybės, vystimo agentūros ir net ir parlamentų komitetai, kurie su manimi susisiekė, tarp jų aktyviausi buvo Britai. Ir nepaisant biudžeto problemų, jie yra įsipareigoję siekti tikslo, kad parama siektų 0,7 procento. Ir galbūt reikia toliau dirbti, reikia siekti tarybos, patraukti tarybą į savo pusę. Šal Gorens ir ponė De Kaiser iškėlė klausimą apie tai, kad galbūt komisija ir ES turėtų rodyti geros valdysenos pavyzdį. Tai yra e, tenas pamastymams. Akivaizdu, kad kyla problemų dėl profiliavimo, reikia pasvarstyti, kaip tas problemas spręsti. Kitas dalykas būtų labai naudinga, jeigu spaudimą pajustume ir iš AKR šalių. Pati Ruandos vyriausybė daro spaudimą, kad būtų koordinuojamos pastangos Ruandoje. Taigi galbūt reiktų siekti daryti spaudimą įvairiais kanalais. Tai būtų naudinga. Baigdamas pasakysiu štai ką. Rugsėjo 17 dieną turėtų būti svarstomas ir tvirtinamas teisėkuros pasiūlymas. Galbūt gali, gali būti sudėtinga jį išnagrinėti e, spalio mėnesį komitete, bet ne vėliau kaip lapkričio 5 dieną turėtų būti pateikti pakeitimai ir tada reikėtų balsuoti. E, komisijai noriu pasakyti, kad komisija pateikė šį pasiūlymą, tas pasiūlymas yra jų kūdikis, parlamentas jį labai rimtai vertina ir šis, ši ataskaita yra pirmoji naujo skyriaus ataskaita ir manau, kad dabar vertėtų visiems kartu pasvarstyti, kaip galėtume įtraukti tą trečią instituciją kad jį paremtų tas priemonės, kurios jai atrodo naudingos. Taigi, laiko yra, terminas yra spalio mėno. Noriu priminti, kad mes labai greitai susitarėme dėl maisto pagalbos krizinės situacijos reglamento. Aš tikiuosi, kad tas skyrius ir toliau gyvos ir komiteto sekretoriatas galės pasvarstyti ir nuspręsti, kokį esminį ir praktišką pasiūlymą būtų galima pristatyti komitetui, kad vėliau būtų galima teikti pakeitimus iki koordinatorių nustatytos datos. Aš manau, kad mes čia visi galime bendradarbiauti. Ir susitarti dėl visko iki naujos komisijos E, paskirimo ir naujos parlamento kadencijos. Taigi labai dėkoju, manau visi kartu siekiame e, vystimosi tikslų ir manau, kad čia turėsime papildomų galimybių bendradarbiauti. Ačiū. Dabar siūlau perėti prie paskutinio darbo tvarkės e, punkto e, susijusio su pietų sudanu. Noriu dabar suteikti žodį poniai Rozalinde Marcen. Ji yra ES atstovė pietų sudanui ir sudanui. Noriu pakviesti ją pakilti ant pakilos. Labai malonu ją pasveikinti mūsų komitete. Hello. chers collègues le soudan est le plus. kolegos pietų sudanas yra naujausia pasaulio valstybė. Ji nepriklausomybę gavo prieš dviejus metus. Tai vyko po referendumo, kurio metu dauguma pritarė nepriklausomybei. Visą tai vyko po, dviejus, po du dešimtmečius trukusio karo ir toje, ten vis dar yra konfliktų, yra konfliktų su e, kaiminė šiaurėje, Sudanu ir tie konfliktai vyksta nepaisant 2005 metais sudaryto e, taikos sustarimo. E, del, mūsų delegacija lankėsi tame toje šalyje. Iš karto po nepriklausomybės paskelbimo taip pat yra rengiamas pranešimas dėl valstybės kūrimo pietų sudane. Mūsų pranešėjas buvo ir rinkimų komisijos narys. Pone Rosalind Martin yra specialioji ES įgaliotinė Sudanui ir Pietų Sudanui. Ji mums papasakos apie dabartinę padėtį toje šalyje. Po to suteiksiu žodį komisijai, kad komisija mums pateiktų papildomas informacijos ir pakalbėtų apie vystomą į bendradarbiavimą. Noriu priminti, kad Pietų Sudanas dar nėra ratifikavęs kotonų susitarimo. Taigi, sveikinuosi su ambasadorė, Jūs ekscelencija, 2011 m. E, Liepos 9 d. lygiai prieš dviejus metus Pietų Sudanas tapo atskirą nepriklausomą valstybę. Taigi žodis, poniai Marcin. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane kalbėti šiame komitete. Šiandien, Liepos 9 dieną, Norėčiau visų pirma pasveikinti pietų Sudano žmonės su antrosiomis nepriklausomybės metinėmis. Deja, pirmieji dviejį pietų Sudano nepriklausomybės metai nebuvo lengvi. Ši jauna valstybė susidūrė su milžiniškais iššūkiais E, bandydama sureguliuoti savo santykius su Sudanu ir siekdama užkirsti kelią ekonomikos žlugimui, kadangi buvo nutraukta visa gamyba. Taip pat jai teko susidoroti ir su saugumo grėsmėmis šalies viduje. E, Europos Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su kitais tarptautiniais veikėjais, įskaitant Junktinės tautas, Afrikos Sąjungą, Trojkos šalmis, JAV, Norvegija ir Junktinė karalystė, su Kinija ir su regioninėmis kaiminėmis, siekdama padėti Pietų Sudano išspręsti šias problemas. Vienas iš pagrindinių Pietų Sudano prioritetų yra pataisyti santykius su kartumu ir užmėgsti dvi šalius santykius, kurie būtų naudingi abiems šalims. Ir nepaisant 2012 metų balandį įvykusio incidento, vis dėlto taikos susitarimas ir toliau yra įgyvendinamas, yra išlaikoma taika tarp Sudano ir Pietų Sudano ir buvo, per tuos dviejus metus buvo užkirstas kelia, kar, kelias karinėms intervencijoms. Tai viso to pavyko pasiekti ir dėl tarptautinės bendruomenės dalyvavimo. ES čia atliko svarbu vaidmenį. Jungtinių tautų saugumo taryba praėjusių metų e, gegužė patvirtino rezoliuciją numeris 2046 ir tai buvo užtikrintas tarptautinis įsikišimas, kuris padėjo e, suvaldyti krizę ir e, vėl susodinti abi šalis prie dėrybų stalo. Taigi Pietų Sudanas siekia išspręsti po taiko susitarimo dar likusius e, klausimus, likusias problemas, siekia taikaus sambuvio Europos e, Sąjunga dalyvauja e, įgyvendinimo komisijoje, kuriai pirmau, pirmininkauja buvęs prezidentas Mbeki. Ir praėjusį rugsėjį Sudanas ir Pietų Sudanas pasirašė susitarimą ir aš buvau stebėtoje per svarbiausius dėrybų etapus Adisabeboje kartu su kolegomis iš Junktinės karalystės ir Norvegijos. Mes užmesgėme diplomatinių santykių su abiem vyriausybėmis, Disabeboje, Kartume, Atsuboje. Siekėme, kad abi šalis ir toliau dalyvautų Adisabebos procese. Taigi visa to buvo siekiama ir diplomatiniais veiksmais, ir tam tikrais pareiškimais, vyriausiosios įgaliotinės pareiškimais. Uh, mus tikrai, mes tikrai teigiamai vertiname pradinius e, veiksmus, kurių buvo imtasi susitarimui įgyvendinti. E, yra priimtas strateginis sprendimas e, užtikrinti taiką. Ir, bet susirūpinimą kelia Sudano siekis sustabdyti pietų Sudano naftos eksportą taip pat ir tarpusavio kaltinimai, kad nesilaikoma e, sutartos e, aps, sienos. Aš pati lankiausi Sudane ir siekiau sumažinti įtampą kilusią dėl grasinimų uždaryti mm, naftotekį. Taip pat skatino abi vyriausybės gyvendinti uh, E, Adisabebo susitarimą ir neteikti pagalbos sukilėliams kitoje šalyje. Mes dabar remiame prezidento Mbeki patvirtintas e, priemonės ir tikimės, kad e, bus rastas diplomatinis sprendimas, kuris padės išvengti naftos eksporto sustabdymo. Taip pat raginame abi vyriausybės bendradarbiauti su jų Afrikos Sąjungos komisija ir spręsti dar likusias problemas, įskaitant ir abiejai būsimą, abiejaus būsimos statuso ir sienos statuso klausimą. Pastrojo meto įvykiai rodo, kad Sudano ir Pietų Sudano santykiai išlieka pažeidžiami ir kad abiejų e, šalių taikus sambuvis nėra savaime suprantamas dalykas. Todėl prireiks kitų ES veiksmų, siekiant užtikrinti, kad abi vyriausybės įgyvendintų savo įsipareigojimus e, įgyvendinti Adisabebo susitarimą e, Vienas iš būdų, kaip spręsti pietų Sudano problemas, įskaitant tas, kurios yra užsilikusios dėl konfliktų Mėlynojo Lino mm, valstijoje. E, maždaug 200 tūkstančių pabėgėlių yra plūstelėje į pietus. Tai yra paties pietų Sudano problema ir ES ir toliau turi uh, daryti spaudimą, kad būtų atnaujintos politinės dėrybos, kad būtų užbaigti konfliktai dviejose vietovėse. Bet išorės e, grėsmių iššūkių Pietų Sudanas susiduria su daugybė vidaus E, iššūkių, turiu galvoje susitaikymą, demokratinę valdyseną ir pagarbą žmogaus teisėms. Tai turi būti e, šios šalies ateities vizijos dalis. Turi būti užtikrinata atsakomybė už žmogaus teisų pažeidimus, turi būti stiprinamos valstybinės institucijos ir kova su korupcija. Visą tai bus svarbus žingsniai. Taip pat taip turėtų būti padėti pagrindai tvariam augimui ir ekonomikos augimui, kad pietų Sudano piliečiai galėtų džiaugtis taiką ir gerovę, kurios nusipelno. Ir turi būti sudarytos e, tinkamos sąlygos m, visuotiniams rinkimams, kurie vyks 2015 metais ir bus pirmieji ne, rinkimai nepriklausomame pietų Sudane. E, Vis dėlto visuomenė vis dar lieka smarkiai susipriešinusi, yra paplitę e, nedidelio kalibro ginklai. Vyriausybė jau suprato, kad reikia spręsti visuomenės susiskaidimo problemas ir reikia įgyvendinti nacionalinio susitaikymo iniciatyvas. Ir Vyriausybė paskiria du gerbiamus bažnyčios e, vadovus įgyveninti šį procesą. Taip pat e, ir karinių grupuočių e, keli vadovai sutiko su prezidento pasiūlyta amnestija. Taip pat reikėtų neužmiršti ir konfliktų, kuriu, kuriems vadovauja Elija ir dėl to konflikto m, mm, susidarė didelė humanitarinė krizė. Maždaug šimtas tūkstančių žmonių pasitraukė į e, krūmynus ir yra pranešama apie daugybę žmogaus teisų pažeidimų, kurios daro ir karinės pajėgos. Ir m, mm, tarptautinė bendruomenė reikalauja galimybės humanit, teikti humanitarinę pagalbą teikti pagalbą vietos bendruomenėms. ES taip pat paragino vyriausybę patraukti baudžiamojo atsakomybėm tuos, kurie darė pažeidimus, įskaitant ir saugumo pajėgų narius. Ir mes sveikiname prezidento Salakiją pareiškimą šią temą paskelbtą, jeigu žiūrės 17 dieną. Šių metų balandį Pietų Sudanas e, sutiko dirbti su tarptautinė bendruomenė dėl naujo susitarimo Pietų Sudanas e, įsipareigojo skatinti teigiamus pokyčius politinėje ir ekonominėje valdysenoje, gaudamas tarptautinės bendruomenės pagalbą ir tikimas, kad ES galės prisidėti prie šio proceso, sudariusi valstybės kūrimo susitarimą, kuris užtikrins pagrindinių paslaugų teikimą, tai yra bus mokami dar atlyginimai švietimo ir sveikatos priežiūros darbuotojams. E, taip pat prezidentas Alvakija oficialiai paprašė galimybės Pietų Sudanui prisijungti prie kotonų susitarimo. ES pasveikino šį žingsnį ir tikimasi, kad Pietų Sudanas šį susitarimą ratifikuos kaip galima greičiau, turint galvoje, kad toks susitarimas duotų didelės naudos Pietų Sudano žmonėms ir sustiprintų partnerystę su ES. Tai taip pat ir mums atsivertų galimybės remti regionę integraciją. Aš su Pietų Sudano vyriausybė šiuo klausimu palaikau nuolatinį dialogą. Baigdama turiu pasakyti, kad ES pripažįsta milžiniškus iššūkius, su kuriais susiduria Pietų Sudano vyriausybė po nepriklausomybės paskelbimo. Ir mes mm, žavimės Pietų Sudano žmonių pasirižimu. Mm, per antrasias Pietų Sudano nepriklausomybės metinės ES dar kartą prisima įsipareigojimą remti Pietų Sudaną, stiprinti demokratiją, užtikrinti taiką ir saugumą visiems piliečiams. Pietų Sudanas yra atsidūręs kryškelėje ir busima šalies kryptis labai smarkiai priklausys nuo tarptautinės e, bendruomenės, e, tarptautinės bendrijos, įskaitant Europos Sąjungą, e, gebėjimų ir toliau e, imtis veiksmų. Labai ačiū. Dabar Kalbės panas Vansas Tasbau, jisai DEFCO generalinio direktorio atstovas atsakingas už veiksmų koordinavimą su, vakar, su Afrika. Taip, e, aš pirmiausia noriu padėkoti Vanda Kaiser už pranešimą ir iš tikrųjų e, už tą parengtą ataskaitą dėl e, Pietų Sudano jauniausios pasaulio valstybės raidos. Aš visą laiką bandau palyginti e, Pietų Sudaną su vaiku, kuris praktiškai dar yra lopšelėje, e, kur reikia sakirapai rūpintis. Pietų Sudanas turi daug gamtinių išteklių, e, tačiau e, įvairūs e, pažadai, įvairios perspektyvos buvo faktiškai sudaužytos e, nepraėjus nes šiam mėnesiam po nepriklausomybės e, paskelbimo. Kol e, nėra užtikrinta taika, Sudanas be abejo, pietų Sudanas negali pasinaudoti savo gamtinės ištekliais. Todėl tarpinė bendruomenė tiesiog e, turi pareigą pagelbėti pietų Sudanui vystytis. E, viena vertus mes negalime išpirkti šitos valstybės kita vertus e, e, pagalba gali pakeisti valstybės e, atsakomybę tik tai tam tikrose srityse, būtent teikiant būtiniausias paslaugas. Institucijos kol kas vis dar labai silpnas, politinį gyvenimą uzurpavo viena politinė valstybė, demokratija dar neįgyvendinta, tačiau esama tam tikrų vilčių, kadangi e, nafta, pavyzdžiui, yra išgaunama, naftotiekiai veikia, nors e, nėra visiškų garantijų, nėra užtikrintumo. Na ir, kaip jau Sleminė, e, būtent tokioj neramioje aplinkoje ES ėmėsi pagrindinės vystimosi partnerės vaidmens E, lėšos, kurios buvo skirtos, tapo e, e, jungtinėmis valstybių narių strategijomis. Visų pirma, buvo kalbama apie tris pagrindinius sektorius, tai yra žemės ūkio sektorius, kur buvo mėginama užtikrinti ekonomikos diversifikavimą ir aprūpinti šalį maistu. Toliau pagrindinių paslaugų teikimas, tai yra švietimo, sveikatos paslaugų sistemų centrų stiprinimas. Na ir trečiasis sektorius būtų gera valdysena ir teisinės valstybės kūrimas. Uh, Norėčiau pabrėžti keturias S priemonės, kurios prisidėjo prie šito vaidmens įgyvendimo. Visų pirma, tai e, jungtinio šalies strategijos dokumento parengimas ir e, keletas susijusių projektų, kurie e, leidžia kurti e, stabilius e, parlamentus, o taip pat Europos centriniam bankui leidžia teikti stabilę paramą. Toliau, 2012 e, metais lapkirčio mėnesį Džiuboje vykęs e, Teisingos priekybos forumas, ten buvo numatyta e, keistis geriausią patirtimį ir atverti besivystančioms valstybėms sąžininkos priekybos eksporto galimybės. Tuo pačiu buvo sprendimas tiesiai 166 km kelių šioje šalyje. E, taip pat e, atviros politikos dialogas e, su Pietų Sudano vyriausybė, netolima ateityje šitas dialogas bus plečiamas, bus mėginama apimti socialinius bei politinius klausimus ir tikėkime, kad ateityje visą tai virs konkrečiais sutarimais. Tokios sustiprintos partnerystės su Pietų Sudano kontekste komisija teikia valstybėm narėm kaip tik šiuo metu E, starimo projektą dėl valstybės atkūrimo. Ir e, matyt būtų teisingas pasakyti, kad es E, pagalbos priemonės e, pietų sudane yra gana ženkliai matomos nuo pat e, nepriklausomybės sukūrimo šioje šalyje. Prieš porą metų labai svarbu, kad šalies strategijos dokumentas toliau būtų įgyvendinamas ir kada bus pasirašytas sutartis dėl valstybės kūrimo, kad šita parama niekiek nesumažėtų. Labai svarbu užpildyti egzistuojančias spragas, mes ir toliau stengsimės, kad būtų stiprinamas švietimo sektorius, sveikatos priemonės, priežiūra, užtikrinamos moterų lygios teisės, e, o taip pat, e, kad moteris būtų plačiau atstovaujamas sprendimų priimimo procese. Deja, turiu baigdamas perspėti apie e, galimas tokias gyvas dėl teities, kadangi e, bet kokias priemonės e, pietų sudane bus sėkmingos tik tada, jeigu ir toliau bus užtikrintas laisvas naftos išgavimas. Jeigu atsiras kažkoks nestabilumas, be abejo, visos šitos priemonės nueis vėjais. Taip pat mūsų gebėjimas ehm, veikti kaip e, vystimasi e, partneris ehm, gali labai greitai e, pasibaigti, jeigu Sudanas neratifikuos kotonų sustarimo. Jeigu pietų Sudanas neratifikuos kotonų sustarimo. Be partnerysės, be kotonų sustarimo mes negalėsime pietų Sudanui skirti lėšų per finansinį laikotarpį nuo 2013 iki 2010 metų o be paramos be abejo e, bus sunku užtikrinti stabilumą ir e, nesančių priemonių nei iš tolo negalėsime teikti paramos e, prilyginamas 765 milijonams, apie kurias aš kalbėjau. E, taigi labai svarbu, kad mes galėtume teikti paramą e, Sudanui ir padėti jam išaukti šitą e, labai trapo laikotarpį ir bet kokia ES skiriama parama be abejo būtų labai reikalinga ir naudinga. Pane Dekaiser, pristatys mūsų darbinį dokumentą. Ačiū, pane pirmininkė. Visų pirma, norėčiau ypatingai padėkoti Rosalind Masten. Ne tik už tai, kad šiandieną čia atvyko, bet ir už visą kainą padarė Sudane ir Pietų Sudane per pastarosius keltą metų. Jis iš tikrųjų puikiai pasidarbavo ir man gaila, kad netrukus jos darbas ten baigsis. Aš E, tai užsiminiau ir e, savo panešime. Na ir be abejo, turbūt nebekartosiu visų Ruslindos nuopelnų e, dirbant e, su Sudano ir Pietų Sudano problematika. E, tai yra išdėsta darbinėme dokumente. Aš jau norėčiau priminti, kad kai Pietų Sudanas tapo nepriklausomas, viskas buvo įtrauktas į tą išsame e, taikos sutartį. E, visuotinę taikos sustarimą, vadinamą ICP. Ir mm, e, e, buvo labai daug įvairiausių dalykų, kuris reikėjo gyveninti. Taigi e, buvo paskelbta nepriklausomybė, e, tačiau daugelis tų klausimų tebeliko spręstini. E, bet žinoma, nepriklausomybė paskelbti buvo būtina, nes kitaip apskritai šalis buvo karo stovyje ir nebuvo galima gyventi kitų priemonių. Taigi E, karas kaip ir baigėsi, tačiau e, šito vadinamojo kūdikio gimimas buvo, sakinti, per ankstyvas gimdymas. E, procesas užbėgo, sakysim, savo laikų už akių ir dabar mes turime vytis. Taigi prabėgo porą metų visa tarpinė bendruomenė yra įtraukta į e, šį procesą, pasiekta ženkli pažanga, nemažai pinigų buvo nukreipta, e, nemažai pastangų padėta šiame regione ir savo pranešime, e, o be abejo aš kolegas kreipiuosi prašydama patobulinti mano pranešimą, jeigu turite ką pridurti. Aš keliu klausimus, ar mes padarėme pakankamai, ar mes dar galime ką nors padaryti, jeigu taip tai ką ir panašiai. E, be abejo, likusios problemas yra visų pirma pastovus nestabilumas dėl nespręstų sienos klausimų. E, e, leiskite priminti, kad abie regionas yra tas regionas, kur CPA numatytas referendumas taip ir neįvyko esame ir keletą kitų teritorijų, kur neįvyko referendumas arba rinkimai. Taigi apskritai visas sienos klausimas yra kol kas labai slidus, ne visai aišku, kur tiksliai bus um, galutinai e, atžymėtos tos sienos, e, juda e, įvairūs ginkluoti daliniai ir panašiai. Na ir negalėtum sakyti, kad ten tebe vyksta karas, bet nestabilumas regione vis dar išlieka. Taip pat e, naftos ištekliai. Naftos išteklių tiekimas ir gavyba e, be abejo yra būtina prielaida tolisam stabilumui ir vysimus užtikrinti, tačiau tai yra taip pat ir savotiškas simbolis tų nesutarimų tarp dviejų kaiminių valstybių. E, buvo pasipylė grasinimai, kad e, Pietų Sudanui bus nai. E, tada Vašingas iki šiol pasakė, kad e, jeigu Pietų Sudanas neišgaus naftos, tai apskritai apie jokį visimas neįmanoma kalbėti. Tuomet problemai tai pavyko neįspręsti, tačiau dabar jau Šiaurė pareiškia, kad jie iš savo pusės irgi nutrauks naftos gavybą. E, taigi iš tikrųjų situacija yra labai nestabili, nėra stabilių susitarimų, o nafta yra na, savoškas ginklas, jeigu norite pavadinkime, kuriuo manipuliuoja abi šalis, e, panaudodamas į vieną prieš kitą. E, tai yra esminis pietų sudano išteklius ir daugiau negu 90 7 procentai e, viso šalies ūkio priklauso nuo naftos sektoriaus, e, žemės ūkis kol kas neprogresuoja, e, naujų gebėjimų nebuvo sukurta, nėra infrastruktūros, nėra mokyklų, nėra ligoninių, labai nedaug apskaitai sveikatos priežiūros institucijų. Kelių problema yra labai rimta, nes visur reikia skristi sveiktas paėmės, taigi labai sunku yra užtikrinti šalies vystimasi, e, kol nėra sukurtas politinis stabilumas. Tokia yra dabar nepadėtis. Bet kaip jau sakiau, visi pamėgino spręsti šias problemas ir tą užsimena ir mano ataskaita. E, e, labai svarbu išlaikyti stabilumą. Donorai suinko Vašingtonį į naują konferenciją ir ES net ir be kortinų nu, starimo rado įvairiausių būdų, kaip finansuoti šią naują gimusią valstybę. Ir e, taip pat e, ieškojo lėšų, kurias būtų galima nukreipti kaip humanitarinę pagalbą. Ir vis dėlto kaip dėl to pastebimumo. E, čia be abejo dar labai daug ką reikia nuveikti. Nes kolegos jau minėjo, kad iš tikrųjų reikėtų galbūt padaryti Europos e, dalyvavimą šiame procese kiek labiau matomą, pastebimą. E, mes e, be abejo, sakykime, pristėmė prie politinių darybų proceso, finansuodami šį procesą per aukšto lygio tarybą, finansuodami prezidentą Beki ir šios tarybos E, veiklą. Kita vertus, prezidentas Bekė veda dėrybas, o mes liekame šešėlyje. Tačiau be abejo, tai yra turbūt savaime suprantama, mes neturime elgtis kaip neokolonialistai ir patys imtis tų dėrybų. Mes daug kur liekame šešėlyje, mes liekame šešėlį už Afrikos Sąjungos veiksmų, už pono Bekį politikos, na bet kuriu atveju. E, tai turbūt nieko blogo Tačiau esame ir kitų sektorių, kur e, įvairios veikiančios jėgos meta šešėlin mūsų, e, mes liekame tarsi antrame plane, nepaisant to, kad mes nukreipiame iš regioną milžiniškas lėšas. Na ir vėlgi, kai kuris atvejais be abejo galimybė pagelbėti yra ribojama ne tiek mūsų finansinių galimybių, kiek apskaitai to situacijos nestabilumo ir trapumo. Uh, Tačiau vis dėlto noriu pasakyti, kad nepaisant to, kad ES investavo didžiulės lėšas, e, e, Europos parlamentas iki šiol niekada nesvarstė šio klausimo, tik tai dabar pradėjome apie tai rimtai kalbėti. Tuo tarpu aš manau, kad labai svarbu e, iš tikrųjų kelti šios klausimus. Reikėtų pagalvoti, kaip ES dalyvavo sprendžiant visas šias problemas. Ir nepaisant viso to, e, ši tema niekada nebuvo e, kažkur tai pirmose mūsų darbo tokio eilutėse. Niekada jinai nebuvo rimtai e, nagrinėjama. Ta aš noriu pabrėžti. Aš manau, kad reikėtų iš tikrųjų gerai išanalizuoti turimus dokumentus, reikėtų įvertinti padarytas pastangas, be abejo, mūsų dar laukia labai daug uždavinių ir galbūt kitokią poziciją sakys mūsų išorinių šių, užsienio reikalų tarnybos. Bet ehm, mes labiau turėtumėm kalbėti apie pirmiausia ekonominę politiką, diversifikavimo politiką. Taigi mūsų laukia daug uždavinių ir tiesa yra ta, kad ehm, pietų sudane kol kas pažanga yra gana ribota. Na, kalbant apie kortinų sustarimą, e, tai irgi labai svarbi priemonė, kadangi jie leidžia mums geriau panaudoti e, dabar turimas priemonės ir tokiu būdu pagelbėti pietų sudanui. Tačiau vėlgi Faktas yra tas, kad e, kortinių sutarimas per pasirašančiasias valstybės um, numato taip pat ir pagalbą. kitoms politikos sritims e, ir šiuo metu, pavyzdžiui, prezidentas Bashir buvo iškviestas į tarptautinį baudžiamą į teismą, e, o šis teismas siemas taip pat su kartiniu sutarimais ir štai prezidentas Bašir dabar yra iškviestas į e, baudžiamą į teismą e, ir tokiu būdu atsiranda savotiškas teisinės kasus, kadangi jei pietus pasirašys sutarimą, tai be abejo spaudimas prezidentui Bašir labai sustiprės. E, reikia palaukti ir pasižiūrėti, kuo viskas baigsis, e, tačiau noriu pasakyti, kad tai tik tai keletas klausimų iš gana sudėtingo dokumentų paketo. E, nebesiplėtosiu, noriu tik tai pasakyti, kad svarbiausi klausimai buvo iškelti ir mes tikrai turime savo atsakyti, ar mes padarėme pakankamai, ką dar būtų galima padaryti. E, parlamentas turbūt turėtų e, šiuo atveju pareikšti savo nuomonę ir palaikyti komisijos iniciatyvas, kadangi komisija iš tikrųjų daug dirbo, Roslinde daug dirbo, komisija daug dirbo šis rytyje ir aš manau, kad parlamentas čia turi suvaidinti savo vaidmenį. Ačiū, pandė Kaiser, mums teks netrukus perėti į kitą salę, taigi šioje salėje mes dar turime penkias minutės ir e, mes turime dar porą klausimų, kalbėkite labai trumpai, ponė Krasu ir, ir po to, panas Brida. Na, ačiū. Aš taip pat manau, kad labai svarbu e, Europos parlamente kalbėti šią temą. Noriu padėkoti už e, tą pranešimą, kurį e, padarė specialioji atstovė ir komisijos atstovai. O taip pat noriu padėkoti kolegė Veronik už jos pasišventimą, už jos ryštą dirbti šią temą. Iš tikrųjų, prieš porą metų e, buvo nusiteikus labai entuziastingai, kada po pilietinio karo galų gale Pietų Sudanas paskelbė e, nepriklausomybę. E, Europos Sąjunga nukreipė ne vieną milijoną eurų į Pietų Sudaną. Mes be abejo esame ne vieni, prisidarinknės tautos ir Afrikos e, sąjunga. E, Tačiau reikėtų taip pat pripažinti, kad donorai irgi truputį jaučia, jaučiasi įsisėmę, entuziasmas blėsta. Ir e, nebekalbėsiu apie visus pranešimo e, palisus aspektus, e, tam reikėtų per daug laiko, aš tiesiog manau, kad mums reikėtų aiškiau nustatyti prioritetus, reikėtų lėšas panaudoti efektyviau ir gerai paaiškinti kaip tas lėšus panaudojamas, kadangi e, e, reikia priimti domen tai, kad e, dabar žmonės tapo kur kas labiau egoistai, mes ekonominiam sunkmečiai kur, kas, kur kas sunkiau atsveikina savo pinigais ir be abejo reikia juos tikrai gerai įtikinti, jeigu norime surinkti e, lėšų. Taip pat reikia spausti valdžios institucijas, kad jos iš savo pusės irgi padarytų savo e, namų darbus, atliktų savo uždavinius kadangi ne mes turime e, įvesti gerą valdyseną, kurti institucijas arba, tarkim, susigražinti pabėgėlius, tai ne mūsų uždavinys, e, tai yra e, to šalies valdžios atsakomybė ir jie turėtų irgi rodyti daugiau ryšto, daugiau geros valios padaryti savo darbą. Manau, kad ne viskas turėtų būti suvedama vien tik tai naftos klausimą. Tai be abejo yra labai svarbus dalykas, bet visada turėtumėm turėti omeny, kad tai yra viena iš skurdžiausių pasaulio valstybių ir mes turime kažką šio klausimo nuveikti. Taip pat turėtumėm galbūt šiek tiek labiau akcentuoti tai, kad jie irgi turi e, imtis į savo pusės ryštingesnių priemonių, kad būtų užkirstas kelias pagalbos darbuotojų, žurnalistų. E, taikos palaikymo paėgų persiekėjimą. E, nes iš tikrųjų tokie dalykai, e, išpoliai prieš aktyvistus, žurnalistus, e, humanitarinės pagalbos teikėjus yra iš tikrųjų visiškai netoleruotini ir neprimtini. Ačiū. Aš paprašysiu pana Praidą kalbėti kaip galima trumpiau, kadangi praktiškai mums laiko nebeliko ir be abejo tai yra apmaudu. Aš pasistengsiu. Turiu vieną klausimą. Kadangi laiko iš tikrųjų liko labai nedaug, turiu, ponas Masnen, klausimą e, dėl krizės poveikio e, konfliktą tarp Ašad ir Kyr e, staikinimo proceso kontekste. Taip pat noriu pasakyti, kad panas Zakaisas e, darbinis dokumentas yra puikiai parengtas. Aš manau, kad valstybės kūrimas turėtų būti absoliutus prioritetas. Aš taip pat norėčiau išgirsti e, iš komisijos šiek tiek daugiau apie jos prioritetus dėl valstybės skūrimo. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad klausimas, kuris keliamas dokumente, e, kurį iškėlė ponita Kaiser dėl korupcijos, irgi yra labai svarbus. Tuo ir apsiribosiu, kadangi EPP minutės yra netokios ilgos kaip socialistų minutės, ar ne? Uh, Kągi, grįžtume prie panas Maslen ir tikimės, kad jis atsakys užduotus klausimus. E, ačiū, iš tikrųjų. Esama tam tikros politinės konkurencijos. Aspelan e, patinė vadovybėje, na, tai turbūt e, paveldimas dalykas bet kurioje demokratinėje sistemoje, tačiau reikia labai atsargiai elgtis tam, kad tai nepadarytų neigiamą poveikio vyriausybės e, funkcionavimui, taip pat, kad tai nesukeltų kažkokios tai genčių nesantaukos. E, na ir man belieka tai pasakyti, kad puiku, kad kol kas dar šitas sutaikinimo procesas tebe vyksta ir tai yra jau labai pozityvus dalykas. Na, o šiaip jums leidus per vieną minutę pamėginsiu tik tai pasakyti, kad e, sveikinu tai, kad Vernigra Kaiser ėmėsi iniciatyvos ir parengė E, šį pranešimą e, ir kad visimas komitetas e, šiandieną kaip tik tai surengė klausimus. Mes manome, kad užsienio reikalų komitetas irgi turėtų labiau pasidomėti abiejų Sudanų padėtimi nes abi šios šalis yra pakankamai svarbios Europos Sąjungai. Jos e, priklauso vadinamam stabilumo lankui e, einančiam nuo Malio iki Sudano. E, Ir e, jeigu ten bus nestabilu, tai tai gali turėti plačiau siekianti poveikį visam regionui. E, todėl ES be abejo e, daug nuveikė palaikydama e, to sapusiško taikos sutarimo pasirašymą. E, kita vertus, taip pat reikėtų reikėtų paminėti, kad mes daug investuojame į jungtinių tautų taikos palaikymo misijas abiejose Sudanuose. E, E, man atrodo, kad valstybės narės apie 45 procentus viso biudžeto, tai yra 4, 1,5 milijardo e, dolerių maždaug e, teikia. Ir labai svarbu, kad Europos parlamentas be abejo taip pat atidžiai toliau stebėtų taikos procesą abiejose Sudanuose kaip jau buvo paminėta. Be abejo, e, tai yra savotiškas poligonas išbandyti ES politiką. E, abu Sudanai ilgalaikė perspektyva turi nemažą potencialą e, ir klausimas yra, ar jie iš tikrųjų sugyvės pasinaudoti to potencialu. E, jeigu jie sukurs e, savo šalise stabilią aplinką, tai būtų svarbus prekybinis partneris ES ir jos valstybėms narėms. Todėl labai svarbu, kad mes ir toliau aktyviai dirbtumėm e, prie šios problematikos. Labai ačiū ir dabar noriu dar kada suteikti žodį poniai Dekaiser. Labai ačiū ir aš noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie e, ryžosi likti iki pat dabar. Be abejo, mes išklausėme įvairiausių komentarų, e, ir čia lygusių kolegų išsakyti komentarai be abejo e, padės patobulinti pranešimą. Na, o e, taip pat noriu patikoti Manimastin ir iš tikrųjų labai apmaudu, kad jūsų e, įgaliojimai taip anksti baigėsi, kadangi šios dviesų šalyse dar yra tiek daug visko nuveiktina ir aš apie tai Taip pat norėčiau užsiminti savo pranešime. Kągi, ačiū ir dabar kitas DV komiteto posėdis vyks rūpiučio 28 dieną nuo 9 iki e, 12.30 ir paskiau nuo 3 iki e, pusės 7. O dabar e, reiksime kitą e, komitetą, draugę su teisingumo ir vidaus reikalų e, e, komitetu ir E, bus nagrinėjamas komisijos komunikacija dėl migracijos vykstamo e, poreikio didinimo. Perėsime į kitą salę ir tikiuosi netrukus visus vėl pamatyti. Viso gero.